So, ich würde jetzt unsere. Aš dabar norėčiau e, pradėti mūsų popietinį posėdį. Mes toliau dirbame su e, mūsų darbo atvarkės septintų punktų mes kalbame apie biudžeto e, discipliną nuo iki 2000-ųjų ir tai bus iki kalendorinių metų 2020. Ir mes nusprendėme, kad dabar e, suteiks, kad aš suteiksiu žodį patiems e, šešėliniams pranešėjams. Ir mes e, susitarėme e, kad e, na, jūs prieš save turite tą, jūs, jūs turite 25 lapkričio pateiktą praneši, prane, pranešimą, aš pats esu jo pranešėjas ir aš E, gavau prašymą nuspręsti dėl šito komisijos pasiūlymo e, greičiau, tam, kad galima būtų e, panaudoti tų ramšių lankstumą ir dar 2020 metais. Ir mes siūlome tai daryti supaprastinta procedūra. Jeigu jūs pritarsite, tai puiku ir e, mes nesiūlykime e, jokių pakeitimų ir pasistengime kiek įmanoma greičiau e, nuspręsti dėl to. Ir taip pat Iš tarybos mes gavome informaciją, jeigu bus tokia procedūra ir nebus pateikta jokių pakeitimų, tai tada taryba pat, lygiai tą patį darys su savo procedūra ir priims komisijos pasiūlymą. Taigi mes dabar galime eiti toliau prie šešėlinio pranešėjo ir kolega Katainen, prašom. Thank you, Chair. I'd like to give... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau e, pritarti pirmininkui dėl šio klausimo. Mes turime kaip galima greičiau, taikant veiksmingą procedūrą, dirbti, kadangi šis techninis, e, techninis klausimas labai svarbus. Taip pat norėčiau kaip pranešėja e, dėl pereinamojo etapo reglamento pasakyti, kad turime, turėsime laiko pavasarai pasigilinti į šį klausimą, jis labai techninio pobūdžio ir reikia mums kaip galima greičiau e, viską patvirtinti, nes mažiau negu trys mėnesiai liks ūkininkams. Mes turime e, padėti žemės ūkio sektoriui. Aš jau savo komandą dirbu. Uh, laukiu konstruktyvaus bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais ir su manim galite susisiekti, kada tik tai norite, dėl bet kokio klausimo. Tokiu būdu mes galėsime e, tiksliau suformuluoti pakeitimus ir tada užsitikrintume spartesnę procedūrą. Vielen Dank. Ähm, Labai ačiū. Aš pradžioje nepasakiau, kad jeigu mes pateiksime du pasiūlymus šitam perinamam laikotarpiui, tai vienas yra techninis pasiūlymas, o antras pasiūlymas yra Katanien pranešimas. Čia kalbama daugiau apie politinius klausimus, apie tai, kokio, kokie turėtų būti tie terminai. Kolega Nijova. Tiem svart. Tak, hezké odpoledne, děkuji za slovo. Já jenom jsem chtěla říct jako stínový... Dėkoju pirmininkė, kaip šešėlinė pranešėja. Galiu tik patvirtinti, kad tai yra labai techninis pranešimas, kalbama apie um, esamų teisinio uh, mechanizmo patvirtinimą, uh, kuris veikia ir tikimės, kad dar ilgą laiką funkcionuos. Ir mes taip pat pritarėme tam, kad uh, priimtume e, šitą pranešimą kiek įmanoma, šitą pasiūlymą kiek įmanoma greičiau, kad e, iki metų pabaigos mes galėtume pradėti viską įgyvendinti. Ir taryba be jokių išimčių tam pritarė. Jūs taip pat tą sakėte, pirmininkė. Ir aš taip pat pritariu e, pen, e, procedūrai, penki, 15, 50 straipsnio procedūrai. Ir mes norėtume, kad šitie teisės aktai kiek įmanoma greičiau e, būtų priimti, kad mes galėtume e, pradėti taikyti perinamasias priemonės. Dėkoju. David, aš noriu pasakyti, mes pritarėme pasiūlymui ir neturime jokių papildomų pastabų. Dėkui. Kukalis. Dėkui, pirmininkė. E, noriu pasakyti, kad vėlu, vėluojama patvirtinti naują bendrą žemės ūkio politiką ir strateginiai planai 21 metais nebus parengti. Mes per perinamąjį laikotarpį turime užtikrinti, kad bažaupa bus įgyvendama pagal dabartinės, įgyvendama pagal dabartinės taisyklės. Ir būtent to siekėme pakeitimais. Manau, kad mes visi sutinkame su tuo, kad ne mūsų kalti mm, yra tas vilkinimas, atidėliojimas. Noriu pasakyti, kad reikia, kad viskas būtų patvirtinta iki 21 metų. Mes turime dirbti sparčiai, išanalizuoti komisijos pasiūlymą, e, susisiekti su taryba ir jeigu pavyks, tai pagal 52 taisyklę, pagal suprasintą procedūrą dirbti ir tada be pakeitimų. Dėkui. Ja, vielen Dank. Gibt's. Dėkoju. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Kitos frakcijos nepa, ne, nepaskyrė pranešėjų, tai dabar ponė Maginis. Aš noriu pasakyti, kad iš mano apygardos airijos ūkininkų delegacija lankosi mūsų posėdėje, noriu su jais dar kartą pasisveikinti. Ir kas ūkininkams aktualu, ar bus sklandžiai penima e, nuo dabartinės BŽUP prie naujos BŽUP, kada nauja politika pradės veikti ir mums reikia aiškių atsakymų. Dar porą klausimų, kuriuos galėtume e, spręsti. Tai yra biudžeto situacija perinamojo laikotarpio. Ar turime kokią nors aiškumą, ar nagrinėjame e, ar tai padengta dabartinėse komisijos pasiūlymuose dėl e, biudžeto, ar dirba Suomija pirmininkaujantį, labai daug skaičių matome aplink. Ir antras dalykas yra konvergencija. E, mintis, kad valstybės narės tęs konvergenciją perinamai laikotarpiu, o ne sustos ir paskui pradės viską iš naujo įsigaliojus naujai BŽUP. Bet aš noriu pasakyti, kad du nežinomieji yra suma biudžeto ir kada dėl to bus sprendžiama. Dėkoju. Vielen Dank. Dėkoju kolegė Maginis. Ir tai ir buvo kitas mano punktas. Mes turime dvi lankytojų grupės. Viena jų, ta, kurią pasa, pa, įvardijo ponė Maginis, o kita grupė lankytojų yra kolegos Kukalis pakviesta grupė iš Graikijos. Labai sveikiname jūs šiame komitete. So, dann Ja. Entschuldigung, es gibt noch eine weitere äh, Wortmeldung des kolega Teisel dabar nori pasakyti. Žulė, juste réagir au, au propos de... Aš norėčiau, dėkui pirmininkė. Aš norėčiau sureaguoti tai, ką sakė e, Maginės mes e, sutinkame su tuo, kad e, ūkininkai, kol prasidės naujas etapas, nori žinoti jau dabar, kas bus toje politikoje BŽUP ir e, norima daugiau detalių. Taip pat aktualus ir laikas, kada viskas įsigalios. Mes turime nesuklysti Man atrodo, kad svarbiausias dalykas yra tikslai, galbūt ne tiek laiko, kada pradės veikti ta bažopa ir ūkininkams taip pat labai aktualu, kaip jiems užsidirbti didesnės pajamas. Dėkuoju. E, šiandieną po pietų mes turėsime daug galimybių kai vyks e, klausimai per tas tris valandas, daug pakalbėti ir apie eksporto klausimą, konkrečiai šitą klausimą. Dabar kolega Buda.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 kada nauja BŽP įsigalios, nes jie tikrai sėja savo viltis su naujaja žemės ūkio politika ir atitinkamai turi pakoreguoti verslo planus. <coughs> Mėly kolegos, dabar nenoriu uh, nutraukti diskusijų, tačiau kalbant apie pernamą laikotarpį, tai yra tą klausimą, ar mes turime 20 20 ar 21 e, metus kaip e, perinamosius, ar mm, mums reikia dviejų metų mm, perinamo laikotarpio, tai aš siūlau šitą klausimą aptarti per mūsų kitą posėdį sausį. Ir pranešėja bus ponia Katainin. Ir konkrečiai šitas pasiūlymas dabar turėtų aptartis būtent čia. Jis yra techninio pobūdžio ir kalbama apie perkelimą tarp mm, ramščių 2020-aisiais, e, taip kaip tai buvo daroma anksčiau, kad e, galima būtų dar kartą nuspręsti tą patį daryti. Tai yra panaudoti tą e, lankstumą, dėl kurio buvo nuspręsta per kitą BŽUP reformą. Svarbu, kad mes tinkamai viską suprastume per šitas diskusijas. Ar kolegos turite kitų no, e, noro, ar yra norinčių pasakyti. Kolega Flemingen. Kai dėl e, valstybių narių perima prie pilnos konvencijos, daug kas apie tai kalba. Realybė yra tokia, kad valstybės narės gali perėti prie pilnos e, konvergencijos visiškai ir 19 valstybių narių tai jau padarė. Pavyzdžiui, Airijos atveju e, šitam prieinamajam laikotarpiu, jeigu norim eiti toliau, toliau priekį, užtikrinti pilną konvergenciją, tai mes tai galim daryti. Bet kuri valstybė narė gali tai daryti, bent aš taip suprantu. Gut, wenn's keine Gerai. Jeigu daugiau nėra kolegų norinčių pasisakyti, tai noriu suteikti žodį komisijai. Pane Karasko. You won't take the floor? No. Yeah, but uh, thank you very much. Uh, labai ačiū. Aš tik tai norėjau pasisakyti dėl to, kad norėjau padėkoti pirmininkui ir, ir uh, nariams už greitą uh, darbą ir tikimės, kad dirbsime kartu su jumis dėl antrojo reglamento, dėl perinamai laikotarpio. Taigi tiek, tik tiek visiems labai ačiū. Dank, um, ten. Labai ačiū. Taigi taip ir nuspręsime. Mes e, dirbame su tuo mm, darbo atvarkėje ir mes e, padarysime pertrauką dabar iki 15.30 iki klausimų. BŽP tema. Ich muss formal noch, ne? Jeigu daugiau niekas nenorite pasakyti e, prieš tos procedūros, o negirdėjau, kad kas nors prieštarautų, tai galime laikytis tokios procedūros, kaip yra nuspręsta. Pirmiausia, mes turime e, tiesiog patvirtinti tai e, tam, kad galėtume užpro, protokoluoti. 15.30 susirinkam. Thank you.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 Dann würde ich vorschlagen. Dabar noriu pasiūlyti pradėti mūsų viešuosius klausimus. Mes susitarėme, kad šiandieną po pietų 3 valandas kalbėsime apie BŽUP reformą. Ir e, mes e, pakalbėsime dar kartą apie e, šios klausimus ir apie dėrybas, kurios e, e, vyks sausio mėnesį dėl reformos. Ir iš anksto norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad šiandieną kai kalbėjome per koordinatorių posėdį, tai minėjome, jog Suomijos pirmininkaujančioji valstybė pateikė naują pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad viskas ten yra interpretuojama taip, kaip aktualu yra Žemės ūkio e, komitetui. Ir kartu su biudžeto komiteto pirmininku mes e, norime mes sutarėme, kad mums labai svarbu, jog BŽUP politikos e, reforma būtų aptarta e, kartu e, su visais sprendimą priimančiais suinteresuotais asmenėmis, institucijomis ir kad būtų susitarta dėl, pavyzdžiui, užnės ribos nustatymo ar klimato įrenginių. Um, ar e, perkelimų e, tarp įvairių ramščių. Ir tai nėra daugiametės finansinės programos kom, užduotis kompetencija, tačiau tai yra diskusija, kurią turi vykdyti parlamentas ir taryba bei komisija. Ir todėl aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad e, mes nesame labai sužavėti tuo, kas yra e, pasakyta šiuose pasiūlymuose. Taigi, mes susitarėme, kad e, tai yra e, Žemės ūkio komiteto vykdomas, vykdomi klausim, klausimai ir kartu mes bendrapirmininkavome su aplinkos komitetu. E, nes jie turi kompetenciją strateginiais klausimais. Ir dabar norėtume e, šiandieną suteikti žodį e, ENDI komiteto pirmininkui. Dėkoju, ponas Dans. Sveiki, aš angliškai pasakiau, vokiškai pasakiau. Mm, malonu, kad atvykote į šį klausimą apie BŽUP ateitį. Noriu pasakyti, kad e, e, daug mūsų kolegų yra Madride, kur vyksta COP konferencija. Ir e, manau, kad dabar galėsime, kadangi daug kolegų išvyko, mes likę galėsime pakalbėti apie tai, kaip mums sutelkti jėgas, Labai malonu, kad keletas e, komitetų dalyvauja šiame klausime. Mes iš tikrųjų turime pasigilinti į bendrosios žemės ūkio politikos reformą e, trys darbo grupės e, dirbs po du ekspertus kiekvienoje. Ir pirmasis, pirmoji darbo grupė ar pirmoji dalis bus skirta strateginiams planams aptarti. Mums e, labai tai taip pat įdomu, nes mūsų kompetencija e, reformos kontekste yra bendra. Ir e, matome, kad klimato kaita verčia piliečius vis daugiau domėtis klimato kaitos klausimais, problemomis ir Madride vykstanti konferencija taip pat yra nepaprastai svarbi, norint e, apibriežti mūsų veiksmus būtiniausius, kad pereitume prie netaršios ekonomikos iki šio šimtmečio vidurio. Visi politikos elementai turi būti sujungti tam, kad galėtume pasiekti rezultatų. Nebeįmanoma dirbti atskirai, susiskaidžius ir e, dažnai e, tokiu būdu gyvenamos prieštaraujančios e, viena kitai politikos priemonės. Mes turime dirbti bendrai, dirbti kartu ir įgyvendinti ne tik, ką, dėl ko sutars Junktinių tautų konferencijos šalys, bet ir taip pat turime prisiminti darnaus vystimosi tikslus, Paryžiaus susitarimą. Turime žiūrėti į visus įsipareigojimus, prioritetus, kuriuos apsibrėžia visi komitetai. Uh, reformuojant Žemės ūkį. Komisija e, pateikė neseniai pasiūlymą ir ten atsispindi klimato kaitos prioritetai, bioįvairovė, maisto saugos tikslai ir ūkininkai bei valstybės narės bus raginami tų tikslų siekti. Tikslas - modernizuoti BŽUP Ir mes turėsime taip pat paremti perimą prie tvaraus žemės ūkio sektoriaus ir užtikrinti gyvybingas kaimo vietovės. Reikės saugaus maisto kokybiško 500 milijonų e, piliečių ir tai ES e, tikslas yra ir atsispindi naujame žaliame kurse atitinkami pasiūlymai ir kitą savaitę, neįlinė sesija plenarinėje, ponas Timermansas pristatys e, detaliau pasiūlymus. Ir e, reikia taip pat paminėti strateginius planus, kurie susijęs su aplinkosaugos aspektais bendroje žemės ūkio politikoje ir tai susijęs su mūsų darbu. Pirmiausia, turime kalbėti apie sąlygas, sąlygų taikymą. Tai e, mūsų nuomonė bus esminė dalis BŽUP ir tai pakeis žalinimo ir susijimo e, kryžminio reikalavimus. Reikia, kad būtų e, dėgiami tvarų standartai, praktika ir taip pat reikės siekti, sieti išmokas e, už plotus ir už gyvūnus su aplinkosaugos tikslais valstybėms narėms, ūkininkams e, tai bus privaloma ir reikės sėti tai su e, gyvūnų gerovė, augalų gerovė ir leis mums užtikrinti aukštesnius, aukštesnio ligmens aplinkosaugos veiksmus įgyvendant BŽUP. Aš žinau, kad daug kas labai skeptiškai žiūri į tokius dalykus ir Aišku, mes e, aplinkosaugos komitetas neturime iliuzijų dėl tų rimtų problemų ir dėl to labai svarbu, kad mes palaikytume dialogą tarp įvairių komitetų, nes reikia žiūrėti į šios klausimus iš, įvairios, iš įvairių perspektyvų. Dar naujos eko sistemos Tai bus siema su lankščiais metiniais nacionaliniais veiksmais ir nacionaliniai tiesioginių išmokų biudžetai prisidės prie to, e, ekosistemos leis pasiekti geresnių rezultatų, nes valstybės narės galės skatinti e, savo ūkininkus dirbti tam, kad jie vykdytų reikalavimus e, tam tikrų sąlygų. Taip pat e, bus pritaikyti reikalavimai prie vietos poreikių ir sąlygų. Mes suprantame, kad ūkininkų dalyvavimas bus savanoriškas ir mes e, šiaip norėtume, kad ilgai, ilgainiui būtų pereita prie aukštesnės kokybės e, gyvūnų gerovės sistemų. E, reikia kalbėti apie ganyklų kokybę, geresnį pašą, apie mm, vabžius apdulkinančius augalus, e, užtikrinimą jų e, išgyvenimo. Ir aš noriu pasakyti, kad e, matome dabar didelės galimybės, taip pat suvokėme, kad atsiras ir labai daug naujų iššūkių vietoje. Ir mes bendarbiavimo dvasia vadovaudomėsi surengėme šį bendrą klausimą ir uh, Taip pat noriu pasakyti, kad tai ir dėl to, kad mes suprantame, kokie iššūkiai laukia kaimo vietovėse gyvenančių žmonių vykstant klimato kaitai. Mes pasikvietėme ekspertus, kurie pristatys mums savo rekomendacijas, požiūris į parlamento prioritetus, į ES prioritetus. E, jau kalbėsime apie strateginį BŽUP aspektą. Dabar norėčiau pasveikinti du svečius. Pirmiausia, Hada Greitė, Humboldto Berlyno universiteto atstovas Kuznecova ir Sara Kankan Rinta iš Baltijos jūros e, veiksmų grupės fondo. Jie kalbės apie strateginius e, e, planus. Profesorių Greitė, aš suprantu, jūs parengėte pasisakymą. Labai gerai, žodis dabar jums. Dear ladies and gentlemen, thanks for the... Dėkui, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū už kvietimą ką, apie ką aš kalbėsiu, tai glaudžiai susijęs su mano darbu, nes aš dirbu mokslo patarėjų komitete e, Žemės ūkio ministerijoje ir jūs gausite nuorodas į mūsų pranešimus, pastarųjų e, poros metų mes parengėme pranešimus apie BŽVP mm, vystimasi. Na, planas, ką aš norėčiau šiandien jums pasakyti. Tai keturios tokios dalis. Pirmas žingsnis A, kur mes atsiliekame, kur reikia daryti greitą pažangą ir e, atsižvelgti į aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės tikslus. Toliau B, BŽP e, stagnuoja ir e, neseniai reforma buvo atlikta neseniai, bet buvo pasakyta, kad pinigai už e, gamybą, bet mes nepatekome naują etapą. Toliau trečias dalykas, mes laikomės prie tų senųjų BŽP pateisinimo e, kriterijų. Ir ta pajamų paradigma išlieka. Toliau norėčiau tarti keletą žodį apie tai, ką norėčiau pasiūlyti, ko mums reikia padaryti. Taigi e, atlikimo, darbo paradigma, visuomenės pinigai e, už visuomenės prekes reikia skatinti gamybą ir reikia susijęti su tais tikslais, ką norim pasiekti. Ir ką tai reiškia dabartiniai žemės ūkio reformai. Taigi mes atsiliekame, galiu labai trumpai pasakyti, jūs visus faktus žinote, Mm, kalba apie trešimą ir mm, vandens kokybę, biovairovę. Čia mes nevykdėme savo tikslų ir jie yra tapę jau teisės aktų dalimi. Mes turim daug siekiančius tikslus, kalbant apie klimato kaitą ir jo švelninimą. Mūsų e, maisto sistema e, reiškia 25 procentus visų ŠSD e, išmetalų. Taigi čia reikia veiksmų, reikia imtis svarbių priemonių E, kurios yra pakankamai brangios. BŽP stagnuoja. E, noriu pasakyti, kad nebuvo rimtos reformos po 2003 metų reformos. Jeigu pažiūrėsime faktus, pamatysim, kad 70 procentų viso biudžeto yra e, susijęs su besąlygiškais tiesioginiais išmokėjimais. Ir tai būtent yra ta didžioji suma, vienkartinė suma. Ir e, pinigai atsiranda e, žemės turėtojų, žemės savininkų kišenėse. Tai įrodyta daugelį tyrimų. Jeigu pažiūrėsime antrą ramstį, kai buvau studentas, turiu pasakyti, kad tai buvo labai seniai, man buvo pasakyta, kad antrasis ramstis buvo politikos rolė ir modelis ateičiai, nes tai buvo visuomenės pinigai už, visuomenė, už prekes visuomeniai. Jeigu pažiūrėsime e, į 2013 metus, tai dalis buvo 25 procentai ir Otingerio komisijo, komisijos pasiūlymai, jeigu jie būtų gyvendinti, tai dalis būtų mažiau negu 22 procentai. Tai galim pasakyti, kad mes žengėme atgal. Be to mes matome, bendras BŽP biudžetas nyksta, matome, kad po, visos, po visų reformų lobistai yra patenkinti, jie sako, kad vėl mes sugebėjome ištaikyti tokį pat biudžetą tiesioginėms išmokoms, bet jeigu pažiūrėsime į visą biudžeto lygį, 93 metais buvo biudžetas buvo 450 eurų už hektarą, o 27 metais, jeigu dabartiniai pasiūlymai bus įgyvendinti, bus 270 eurų už hektarą. Taigi 40 procentų sumažėjimas palyginus su pirminė suma. Ir kas bus, jeigu nebus argumentų pateisinti tokie politikai? Tai žinome, kad prasti argumentai, jeigu mes norim e, pateisinti tą vienkartinių išmokų sistemą. Toliau, trečias dalykas - bloga paradigma į, į pajamų paradigmą, atsiprašau, jeigu jūs varginu, bet tai yra Europos institucijų kalba ir tai, ką aš dabar sakau, jūs rasite e, dokumente dėl žemės ūkio ir ūkininkavimo 7 e, metų komisijos dokumentas. Ir mm, Tiesiog tai yra smegenų plovimas ir aš turiu pasakyti, kad šiais metais mes nenori juokinti ūkininkų, bet reikia žinoti, kas bus, jeigu mes toliau laikysime šitos paradigmas. Pirmas dalykas, tai ūkininkai patenka į nepalankę padėtį dėl e, oro sąlygų, dėl e, kainų lankstumo. Aišku, kiti sektoriai irgi nepatenka į ne, ne, nepalankę padėtį, kaip pavyzdžiui, turizmas irgi priklauso nuo oro. Antras dalykas. Leiskit man pirmą pabaigti, paskui galėsit kalbėti. Antras dalykas, antras žingsnis, todėl yra atotrukis tarp pajamų. Duomenys tai neparodo ir duomenys yra neišsamus. Reikia turėti duomenys apie kiekvieną ūkį. Trečias žingsnis tai yra BŽP e, e, užduotis uždaryti šį šitą atotrukį, pajamų atotrukį. E, matome, yra rinkos ekonomika kitose politikos rytise. Pajamų politika nėra sektorinė, bet tai apima visą ūkį, visą ekonomiką, tai yra valstybė narių e, lygmenyje ir tai atsižvelgia į socialinį ir mokesčių politiką. Ir galiausiai, jeigu įgyvenėsim pirmus tris žingsnius, tai ketvirtas žingsnis, tai mes galim geriausiai e, įveikti šitą pajamų atotrukį maždaug 300 tai eurų už hektarą. Ir taip toliau, na, bet aišku, tai nėra labai įtikinantis argumentas. Bet galioja tas pats BŽP dizainas, nes tai atitinka e, pasiūlymus e, susijusiu su pirmu ir antru ramščiu. Na, aišku, problema yra kapitalo problema, nes mes neturim pinigų, kad galėtume įveikti tuos tikrus iššūkius. Aišku, ūkininkai nukenčia, aš nenoriu apie tai kalbėti ir sakyti, kad pavyzdžiui žmonės patenka nepalankę padėtį, jiems trūksta pajamų ir reikia subsidijų. Tai yra aukos pozicija. Ir galiausiai BŽVP e, praranda biudžetą kiekvienais metais. Ketvirtas dalykas, ką noriu pasakyti, ko mums reikia. Tai yra to veiklos paradigma. Tai yra, galim pasakyti, kad visuomenės pinigai už mm, prekes visuomeniai, bet koks tikslas būtų. Argumentas būtų toks. Ūkininkai pateikia įvairias prekes ir, ir paslaugas ir jos yra prieinamos tik tai ribotai e, rinkoje. Galim pasakyti, kad galim tai pabandyti bendrų gėrių, priekės visuomenės ir taip toliau. Na, ES yra atvira ekonomika ir galime naudotis rinką tik tai e, labai nedaug, tik tai ribotai atignant už e, prekės teikiamas visuomeniai, bet tai yra rinkos žlugimas. Ir <clears throat> reikės išvelgti taip pat ir nu, aplinkos politiką. Todėl reikia papildomų e, valdymo mechanizmų, papildomų šalia to, ką veikia rinka. Turiu pasakyti, kad iš esmės e, dėl to reikalinga bendro žemės ūkio politika. O čia dar kartą galim kalbėti apie pajamas, bet argumentas būtų kitoks. Reikia užtikrinti, kad ūkininkas vykdytų savo visuomeninės funkcijas. Turim sutikti jiems galių kad jie teiktų mums tai, ką mes norim iš jų gauti ir užtikrinti atitinkamas pajamas, kad jie galėtų vykdyti šitas funkcijas. Tai yra būtina sąlyga. Paskutinis dalykas - BŽP e, reforma specifika. Na, reikia rimtai žiūrėti, kokios yra socialinės funkcijos žemės ūkio politikoje. Pirmiausia, vengti kosmetikos. Jeigu e, žiūrėkisime pagrindinės e, išmokos tvarumui, na, tai yra tam tikra prasme subsidijos žemės savininkams. Tai nėra susijęs su tvarumu. Ir jeigu mes žinosim, koks yra šitų savokų tikras turinys, tai tuomet mm, ne, nesistebėkim, kad žmonės praranda pasitikėjimą parlamentinę mm, demokratiją. Tiesiog nelaikykim kitų kvailiais, bet žiūrėkime, koks yra savokų turinys. Antras dalykas tikslas yra tinkamas biudžetas e, socialinėms funkcijoms, mm, tai ilgalaikė prasme yra vienintelis mm, pateisinantis argumentas, kodėl reikia pereiti prie naujos politikos. Kodėl? Kodėl tai darom pirmam antram ramsti? Kodėl ekoschemomis ar aplinkos e, priemonėmis antrajame ramsti? Tai yra antra, antraeiliai klausimai. Pirmas klausimas, ar mes galim pasakyti viso gero vienodoms e, išmokoms už žemę, kurio, kurios atsiranda žemvaldžių kišenėse. Toliau <clears throat> biudžeto paskirtimas valstybėms narėms. Na, to reikia, bet turi būti bendras mm, procentų skaičius, kuris atsižvelgtų į aplinkos e, e, sąlygas ir reikėtų uh, užtikrinti tikslus ir tikslų nustatymą. Tai yra svarbiausia. Ekoschemas, antras ramstis, aplinkos priemonės, visa tai yra gerai, bet tegul valstybės narės nusprendžia pagal savo poreikius. Pavyzdžiui, pradėti nuo 30 procentų šiniems tikslams e, kito finansavimo laikotarpio pradžioje, o paskui pakelti iki 50 procentų. Tai bus aišku signalas ūkininkams, kokie kryptimi mes einame politinė prasme. Ir vėlgi reikia užtikrinti išmokas už ekoschemas, kad tai būtų susijęs su kaštais, o ne kažkokios papildomos išmokos už pagrindinės išmokas, nes tuomet tai bus žaliasis plovimas. Ekoschemas turėtų būti rimtai aptartos ir tai turėtų būti rimtas politikos klausimas. Toliau reikia e, užtikrinti perskirsto perskirstimo mokėjimus jauniems ūkininkams, toliau mm, aukščiausias ribos nustatymas, palikim tai valstybėms narėms, bet e, dėl ūkio dydžio mm, diskusijos tai klausimus, na, mokslinio požiūriu mes negalim pasakyti, kad mažas yra gerai, mažas gali būti ir geras ir blogas, bet didelis ūkis irgi gali būti ir geras ir blogas atsisakyti tiesioginių išmokų tol, kol jos neuž, neužtikrina gyvūnų gerovės aplinkos tikslų ir taip pat naujasis vykimo mechanizmas. E, mokslininkų taryboje mes manome, kad apskritai bendras požiūris yra geras. Reikia, kad valstybės narės numatytų priemonės ir tikslus. ES yra per daug skirtinga, kad užtikrintų vienodus ir taikytų vienodas gyvūnų gerovės ir aplinkos politikas. Na, galim sakyti, kad tai yra renacionalizacija, na, kuria prasme. Dabar m, pinigai yra mokami tiesioginėmis išmokomis. M, ir jie susitelkė žemvaldžių kišenėse. Tai yra labai didžiuliai skirtumai nuo 100 iki, iki 500 eurų už hektarą. Tokie yra skirtumai. Na, klausimas, kaip Europos komisija ir Europos institucijos gali užtikrinti pakankamą, pakankamai aukštą lygį ambicijų lygį strateginiuose planuose. Reikia užtikrinti skaidrumą, užtikrinti tinkamą laiką, mm, skirti naujams teisės aktams ir taip pat skirti pakankamai laiko, kad būtų parengti strateginiai planai. O tai yra taip pat ir įgyvendinimo mechanizmai, kurie yra taikomi, jeigu valstybės narės nenumato tikslų, nevyk, neįvykdo tikslų numatytų nacionaliniuose planuose. Na, čia reikia pasakyti labai labai tiesiai ir aiškiai. Užtikrinkime reikalavimus strateginiams planams, kad jie būtų aiškus ateičiai ir kad būtų toli, siekinti, e, to, toli siekiantis planai ir ambisinga bendroji žemės ūkio politika. Ačiū. Thank you, thank you very much, Professor Gaita. Uh, that was very... Labai ačiū. Labai e, išsamu ir e, buvo daug e, iššūkių išsakyta. Ir E, nepaisant to, kad čia yra tiek daug e, narių, netgi stovinčių, e, mes neturime mūsų įprastinių narių čia, tad jeigu jūs norite iškelti klausimą, tai jūs pranešėjų tiesiog duokite ženklą, nes vieni, tai yra vienintelis būdas, kaip mes galėsime nuomonės išsakyti šioje panelinėje diskusijoje. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Sara Kankan Rinta. Uh, E, Baltijos jūros veiksmų grupės e, fondo atstovė. Paprašysime jos, e, kad mums savo pranešimą perskaitytų. Uh, aš atstovauju Baltijos jūros veiksmų grupę, aš esu iš Suomijos, mes esame orientuoti į veiksmus ir tai susiję taip pat su ūkininkų mokymu. Dėkoju. Džiugu e, čia dalyvauti ir pakomentuoti KEP strateginius planus. Trumpai norėčiau apžvelgti e, mūsų status quo ir apie e, sisteminį darbą, kuris jau vyksta. Man ūkininko ir gamtos nauda viena kitą papildo, nekonfliktuoja. Pirmiausia, mes turime žinoti, kokia yra dabartinė situacija. Mes e, turime tarpusavyje e, e, susijusius dalykus, krises, klimato kaitą, biologinės įvairovės pakitimus. Ir daug šitų dalykų yra susijęs su žemės ūkiu, kur pasaulyje intensyviai vyksta žemės ūkio veikla. Visur yra daug E, daug e, krizių. Ir šioje nuotraukoje mes matome, kad tie, e, tos maistingosios medžiagos, kurios yra išleidžiamas į laukus, jos patenka į jūrą ir, į, ir virsta dumbliais. Ir mes patys atsitraukėme nuo įvairovės ir nuo jos biologinės įvairovės ir nuo to priklauso visa gyvybė ir e, vis, visos, visos, visi, e, visi gyviai ir visoje Europoje mažėja paukščių dėl to, kad e, pesticidai yra naudojami ir mokslininkai sako, kad per 30 metų vabžių skaičius sumažėjo 80 procentų ir dėl to aš nemiegu naktimis. E, kiekvienas turėtų nemiegoti naktimis dėl tokio skaičiaus. E, mes turime monokultūrą, tai yra siekiama organizuoti, siekiama gaminti pigų pašarą. Ir E, taip yra dėl to, kad mes visiškai nesuprantame gyvulių, e, gyvūnų e, vaidmens. Tai ne karvė. Kalbame ne apie karvę, bet apie tai, kaip tai viskas vyksta. Mes su, Suomijoje irgi auginame ir karves, ir, ir, ir, ir, ir arklius, ir avis. Ir jeigu mes e, savo gyvuliams šers, šersime e, pigų mais, e, pašarą, tai mes tikrai patirsime krizę, nes tai prisidės prie biologinės vairovės, nykimo ir anglės dioksido laikymo. Ir vyksta tikrai klimato krizių nemažai, mes turime daug konfliktų dėl to ir žmonės juda klimato krizė taip pat reiškia, kad tai didelis iššūkis žemės ūkiui. Tai reiškia, kad visada yra arba per saus, arba per šlapę, nebesame atsparus. Tad manau, kad visi galime pasakyti, kad šiuo metu žemės ūkį reikia pertvarkyti. Tačiau kaip, e, kaip mes ją nu, nukreipsime, kur link. E, taip pat turime pakeisti paradigmą nuo degeneratyvinio žemės ūkio, kaip dabar yra daroma visur pasaulyje, prie regeneratyvinio, tai yra gaminant maistą ir žemės ūkio produktus, e, mes galime ir išspręsti tas problemas, kurias mes E, sukeliame. Jų nebeužtenka dirbti tik tvariai. Mes turime dirbti regeneratyviniai. Ir jeigu mes e, norime Mm, vairuoti, mes turime pasinaudoti vairu, BŽUP. Taip pat turime parodyti ūkininkams, kaip tai pasiekti. Reikia juos tinkamai apmokyti ir e, užtikrinti žemės ūkio plėtrą. E, juos reikia, jiems reikia padėti naviguoti per regeneratyvinę e, žemės ūkį. Ir jų e, pagrindiniai principai yra sumažinti e, dirbos išjudinimą, e, su padidinti e, pasėlių įvairovę, taip pat ir tai labai atitinka komisijos tikslus e, e, taip pat užtikrinti, kad būtų padengta dirba, kad būtų išlaikytos visus metus gyvo šaknis ir kad būtų integruota gyvulininkystė. Mes turime pabrėžti švietimo žemės ūkio srityje plėtrą ir turime tam tikrų pereinamojų priemonių, mums reikia aukštesnių ambicijų ir daugiau tikslumo ir saligotumo, pavyzdžiui, e, sejomina, biologinė įvairovė, durpinai ir taip pat pripažinti e, daugiamečių žolynus ir e, žemės ūkio agromiškininkystę ir taip toliau. Ir dabar matome, kad regeneratyvumas gali užtikrinti didesnį pelną. Štai mano ūkis. E, vienoje pusėje jūs matote įprastinę e, dirbą e, ir kitoje pusėje matome regeneratyvinę dirbą. Dešinėje pusėje mes esame labai daug nuveikę ir ta dirba pradeda atrodyti gyva. Subsidijos turi skatinti regeneratyvinių praktikų naudojimą. ES turi gerą iniciatyvą susijusią su dirbos anglies sekvestracija. Jūs turbūt gerai žinote apie E, dirba. Tai yra patys vertingiausi ūkio e, darbuotojai. E, tai yra visi maži mikrobai ir gyvūnėliai esantis dirboje, kurie užtikrina maistingų medžiagų efektyvumą ir taip pat sugauna anglės dvideginį. Ir tai yra dirboje esanti mikrobinė mikromasė. E, vykstant fotosintesiai e, per šaknis perdodamas e, skystas anglės dvideginis mikrobams ir jie pat, per juos patenka į dirvą ir už tai dirba gauna maistingasias medžiagas. Viso pasaulio biologinės įvairovės yra 25 procentai jos yra dirboje. Ką mes esame nuveikę? Suostinijoje mes sukūrėme e, anglės veiksmų platformą, ji yra susijusi su e, dirbos anglės sekvestracija, biologinė įvairovė ir Baltijos jūra. Mes e, turime 115 tam apmokytų moky, ūkininkų, mes juos apmokėme, taip pat mes turime pagrindinius mokslinių tyrimų institutus ir labai didelį platų globalų tinklą, kurie, kuris užsima moksliniais darbais. Ir jeigu norite suteikti pagalbą anglės dvideginio saugojimui ir kad būtų užtikrintas anglės dvideginio saugojimas dirboje, mes turime paruošti tam tinkamą infrastruktūrą. Taip pat mes turime maisto e, grandinės įmonės dirbančią su mumis. Taip pat į e, šitą schemą labai puikiai tinka ir maisto subsidijos. Kaip jau sakiau, mes kuriame patikrinimą ir mes naudojame didžiausius e, mokslinius metodus. Mes įtraukiame mikrobiologus ir kitus, daugiau kaip 40 mokslininkų. Ir mes taip pat turime darbinį modelį, kurį turime per atėjančius metus ištestuoti. E, ir ūkiuose yra e, įgyvendinamas šitas projektas. Ūkininkai moko ūkininkus, e, taip pat mokslininkai moko ūkininkus ir atvirkščiai. Ir jauni, seni ūkininkai, moteris, vyrai E, jie visi nori būti profesionalūs ūkininkai, e, jie didžiuojasi savo darbu, mes juos apmokome, mes turime e, patikros sąrašą, kaip padidinti organinę organinį anglės dvideginį dirboje ir ką apie tai galvoja ūkininkai. Jie sako, kad tai yra pats geriausias profesionalus e, švietimas, kokį jie yra turėję, tai pakeičia jų mąstymą ir jie sako, kad jiems labai įdomu, nes jie žino, kad e, tik taip galima padidinti e, jų derliaus kiekį ir kokybę. Taigi, kai aš sakau, kad mes turime susikoncentruoti į daugelį pranašumų ir holistinę, e, holistinį požiūrį. Tai reiškia, kad ūkininkas uždirba daugiau pelno. Ir tada geresnė pasėliai, ger, ilgesnis sezonas ir visuomeniai tikrai labai svarbi dur, dirvos uh, anglės sekvestracija ir biologinė įvairovė. Tai eina paraleliai, taigi ateityje e, galbūt e, e, reikėtų BŽUP srityje numatyti ir viešasias gerybės ir subsidijas susijusias su rezultatais. Tad galbūt reiktų mokyti ūkininkus apie regeneratyvinį ūkininkavimą ir tinkamai nustatyti principus. Kitaip paradigmo nepakeisite. Labai ačiū. I think uh, take over? Or? I'm yeah. chairing this session and then you do the next two. No, no, no, no, no, no. We have to okay. share this session. Okay. Yeah. Okay. So, vielen Dank für. Uh, Labai ačiū e, dviems e, referentams už e, pasisakymus. Dabar procedūra tokia dabar pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai turės galimybę na, pasisakyti tik tais e, neilgiau kaip po minutę. Ir aš pasiūlysiu jums, na, išgirdome mes tikrai daug įdomių detalių, mes galime tam numatyti 15 minučių ir paskui 15 e, minučių duosime, 15 e, minučių sutaupysime, kad galėtume dar porą pranešėjų, kalbėtojų išklausyti. Ir e, dabar suteiksiu žodį Peteriui. Ja, Peteriui. Dėkoju. Peteris Jar. Aš buvau vienos savaitės seminare, buvo nelengva ir dabar turiu labai tiesų klausimą. Yra E, tiesioginės išmokos e, na, ūkininkams mokamos be sąlygų, be, tas, be sąlygų, tai yra neteisinga. Ir e, mes turime tą pagalbinį paketą iš 200 puslapių. Ir, ir norėčiau paklausti. daug biurokratijos. Uh, Mm, labai e, ne, nemaža našta yra tinkamai tvariai viską e, gaminti. Ar mes turime e, tam pakankamai pinigų? Mes žinome, kad nepaka, ne, neteisingai yra paskirstomi pinigai. Ir taip pat, kaip turėtų atrodyti modelis kad būtų atsižvelgta ir į kaimo poreikius, ir į CO2 sugavimą, ir kaip ūkininkui išgyventi iš savo tos veiklos. Ar jūs turite tam paruošę kažkokį modelį? Dėkoju. Kolegė Aich, dėkoju. Noich, dėkoju profesoriai Greitai. Aš turiu pirmą profesorių Greitį. Klausimas ar yra nepak nepakankamai galbūt pateikta pastangų e, sumažinti e, šiltnamio efekto dujas. Ir komisija e, skiria 40 procentų savo aplinkosaugos biudžeto išmetalams mažinti. Visa Europa E, siekia 25 procentus ir 60 procentų e, to sutaup, e, su, sumažėjusio CO2 kiekio turi būti iš žemės ūkio, kaip jūs tai galvojate galima įgyvendinti. Ir taip pat dėl rezultatų rodiklių. Mes esame dabar tokia situacijoje, kad iš tikrųjų efektyvumas yra tik tais planuose arba tik tais paviršinis. Uh, kolega Lavačik. Dėkuoju, norėčiau padėkoti abiems kalbėtėms, buvo labai įdomus jūsų pasisakymai. Dabar porą pastebėjimų susijusių su mano klausimais. Džiugu, kad galima pastebėti, jog žemės ūkio sektorius ūkininkavimas gali būti dalis sprendimo, sprendžiant mūsų problemas Norėčiau dabar paklausti apie pirmąjį ir antrąjį ramstį. Man malonu, kad apie tai kalbėjote. E, praeitie per darybas dėl daugiametės finansinės programos matėme, kad e, antrasis ramstis visą laiką būdavo tarsi e, kompromisas, bet tai, ką sako ponas Giriotė, tai yra tarsi atitinkamas sumažinimas ir jeigu ūkininkai bus sprendimo dalis, tai mes turime būti, e, turime sugebėti rasti lėšų. Ir dar vienas dalykas e, - apribojimai pirmo, antro ramščio. Jeigu teisingai aš supratau, svarbiausias dalykas yra poveikis ir kryptinis skirimas lėšų. Ir dar noriu paklausti apie inovacijas. Kaip įsivaizduojate, jos gali būti pritaikytos ir kokiu mastu sprendžiant ateities problemas? Dabar kolega Hoisling. Dėkoju iš pasisakymus. Na, ir kodėl Grete jūsų pasiūlymų neklauso jūsų federalinė vyriausybė. Ir mm, tos sąlygos turi būti pa, sugriešintos ir manau, kad tai yra gera idėja. Mes turime konstatuoti, kad e, nėra kitų kelių e, žemės ūkiui. E, E, mes jau bandėme pritaikyti žalinimo e, iniciatyvą, tačiau e, pastangos buvo tokios mažos, kad jos nebuvo efektyvios. Mes galime tam ir kaip tik netgi buvo trūkdymų. Taip pat, ar turite skaičių dėl žemės savininkų ar, ir kokio ir kaip bus su tais, kurie nori eksportuoti savo produkciją. Uh, ir e, kaip, kaip bus su maisto pramonė, kuri nori eksportuoti. Ir taip pat mes turime e, tuos penkis 20 e, procentų Na, labai ačiū, kad jūs nekaltinate karvių dėl CO2. Kal, klausimas, ką jos ėda. Kolegė Rusin. Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de experts voor de, voor de bijdrage. Dėkui, pirmininkė. Ačiū ekspertams. E, aišku, gerai siekti plačiai, tačiau nereikia pamiršti ir ūkininkų ekonominės padėties. E, be finansiškai gyvybingų ūkių mes negalėsime e, išgyventi ir Matome, kad dabar maržas yra labai žemos, labai daug taisyklių taikom ūkininkams ir noriu paklausti poros konkrečių dalykų. Ar jums netrodo, kad e, būtų galima sumažinti taisyklių naštą su naujomis taisyklėmis. Ir dar vienas dalykas - inovacijos. Kaip Jūs galvojate, ar pakankamai priemonių naujuose pasiūlymuose numatyta, kurios paskatintų inovacijas? Mes norėtume inovacijų platesnio taikymo. Dėkui, pirmininkė. Kolega Flanagan. Dėkoju. Labai įdomus buvo pasisakymai, ačiū Jums. Labai daug įdomių minčių išsakyta, kuriams pritariu. Ir, e, ir e, profesorius E, kalbėjo apie tai, kad e, kartais profesoriai skundžiasi dėl savo atlyginimo, bet vargu ar galima lyginti jų ir ūkininkų padėtį, kaip aš negalėčiau skūstis dėl savo atlygio, e, nes tai yra nepalygintini dalykai. Pone iš Suomijos kalbėjo, vardodama anglišką terminą, it's not about the cow, it's about how. Tai yra viskas ne apie karvę, bet apie kaip viską daryti. Mes E, vėl, jeigu nieko nepadarysime, importuosime 99 tūkstančius tonų jautienos. Europa eksportuoja 600 tūkstančių tonų, o importuos 500 tūkstančių tonų. Mes importuojame tūkstančių tūkstančius tonų genetiškai modifikuotų grūdų, kad pašertume e, galvijus visus tuos, kuriuos paskui galėtume eksportuoti tokiais kiekiais. Kiek dar mes ilgai tą galėsime darysi, e, kol mano penkių metų vaikui nebeliks e, kur gyventi. Dabar Sebdans Envi vardu. Aš nematau jokių, ne vieno mūsų komiteto pranešėjų. Tai jums leidus, tada aš pats paklausiu. Kalbama apie pas paskatas, reikia keisti požiūrį iš viršaus į apačią, apie tai kalbėjo profesorius Greitė. Kaip Jūs įsivaizduojate, ką galėtų padaryti valstybės narės, kad pakeistų uh, tokias iniciatyvas, kad paskatintų ūkininkus deramai veikti, pavyzdžiui, žalinimo, per žalinimo sistemas. Ką gali valstybės narės pačios padaryti, kad pakeistų tą paskatų sistemą, kuri dabar egzistuoja iš viršaus į apačią, žiūrinti dabartinę pažaupą situaciją. Taip pat noriu paklausti ponios Kankanrintos apie mūsų tiekimo grandinės Jūs sakėte, kaip jos susijusios ūkininkų primais sprendimais. Kaip jums atrodo, kokį poveikį turi rinka paskatoms? Ar, pavyzdžiui, yra kažkokių pažangios praktikos pavyzdžių, e, kuri rodytų, kad gali pasikeisti tiekimo grandinė ir tokiu būdu padėti ūkininkui. Dabar ponas Kalinovskis. Labai ačiū. Na, viskas rodo tai, kad eiliniai biudžetiniai perspektyvai iš tikrųjų daugiau pinigų e, bendrai žemės ūkio politikai neturėsim, galbūt jų nėra. Tai reiškia, kad tuos pinigus tiksliau, protingiau tvarkyti ir elgtis taip, kad pinigai patektų tiems, e, kurie teikia tas visuomenės paslaugas, tai yra ūkininkams, apie tai jau daug kartų kalbėjom. Taip pat e, problema yra labai rimta, kai dėl į išmokų asmenims, kurie nėra ūkininkai, bet gauna išmokas dėl to, kad valdo žemę. Tai nėra ateities klausimas. Daug gėlės e, valstybių yra skirtingai, bet pavyzdžiui, pas mus Lenkijoje daugiau negu 50 procentų žmonių gaunačių išmokas nėra ūkininkai. Tai yra E, keleto keliolikos e, e, hektarų savininkai, kartais tai yra ūkininkai, kurie nustoja ūkininkauti, bet, pavyzdžiui, yra visiškai jokios kontrolės, bet tiesiog į asmenys gauna pinigus ir, ir, ir, ir neužtin, nevykdo ūkininkos veiklos. Taigi aš prašyčiau, kad išlaikytume <clears throat> ūkininko apibriešti, nes ūkininkas tai yra tas, kuris vykdo žemės ūkio veiklą, o nes tas, kuris yra e, savininkas. Äh, dėkoju, kolegos, mes turime apsiriboti. Kolega, e, apsiriboti vieną minutę, e, kolegė Müller. Dėkoju už jūsų mokslinį pranešimą ir federalinė e, vyriausybė e, pasinaudojo Niderlandų modeliu ir Vokietijoje daugeliu federalinių žemių e, aktualūs yra dalykai antrame ramstyje ir jame yra tikrai labai daug svarbių priemonių, pavyzdžiui, 1,2 milijonai hektarų įtraukta į gamtos ir aplinkosaugos programas. Kiek tai yra susijęs su Niderlandų modeliu. Mums e, tai iš tikrųjų kelia sunkumų dėl to, kad mes negalime lyginti skirtingų valstybių narių. Dėkoju, e, kolega Olekas. Ačiū pirmininkė, ačiū profesorė už jūsų pristatymą. Aš noriu pasitikslinti du dalykus. E, pirma, tai jūs kalbėjote apie išmokas, kurios yra labai nevienodos už e, žemės ūkio plotus. Ar galima tikėtis, kad šioj naujoj perspektyvoje mes pajėgsim sulyginti, kad nesvarbu, kurioje šalyje ES gyventų, ūkininkas už vienodus e, priemonės gautų vienodą, e, vienodą išmoką. Ačiū ir atsakau. Dank, Kollegin Aguilera. Ponia Aguilera. Dėkui. Labai ačiū abiems kalbėtojams. Neturime laiko, tai labai trumpai. Profesorius pristatė labai neigiamą perspektyvą žemės ūkio kalbam apie tai, kad reikia keistis. Taip, reikia tą daryti, bet ne visi yra dideli žemės savininkai. Aš pritariu kolegoms e, iš Baltijos šalių. Ne visi yra daug smulkių ūkininkų ir negalima sakyti, kad niekas ne daro nieko. Tikrai yra dirbama. Taip, reikia, aišku, kiekybinio, atsiprašau, kokybinio šuolio. Bet e, tikrai ne viskas taip yra, kaip jūs pristatėte. Ir noriu paklausyti apie renacionalizavimą, ką jūs galvojate. Pone Šmitbaum, aš esu iš Austrijos ir e, aš esu praktikuojanti ūkininkė mums Aš esu iš Austrijos praktikuojantį ūkininkę, mums labai svarbus yra e, antras ramstis ir tiesioginės išmokos. Ir mes e, e, einame ekologiškų klimato kaitos apsaugos keliu. Ir kaip Jūs manote, ar vis daugiau įmo, iš įmonių yra tikimasi, vis daugiau reikalavimų dėl klimato kaitos ir aplinkosaugos ir galbūt tai tampa centriniu dalyku? ir tai mus labai e, žaidžia. Ir e, kažkai ar mes galėsime vieni sustabdyti visą klimato kaitą. Ir Austrijoje mes e, tai apie 15 procentų turime antrame ramstyje ir norėtume taip pat pridurti dėl tiesioginių išmokų, kad Austrijoje E, visą taip paremta tikrų e, faktiniais rezultatais. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu pa, klausimą ir pastabą. Klausimas, kaip mes galime supaprastinti naują žalę architektūrą, kurią norėtume įgyvendinti tokiam sudėtingam reikalė kaip žemės ūkio įsipareigojimai. Ir dar profesoriui, na, be atsitųjų mokėjimų, ar užtikrinsime, kad nebus disertikavimas, kas kenkia aplinkai? Yes. Kolega Hoitima, ačiū pirmininkė. Abu kalbėtojai sakė, nori subsidijų pagristų rezultatais, labai kritikavo kryžminį paramos uh, e, susijimą. Kalbėjome, kalbėjote apie sąlygas ir kaip jums atrodo, koks yra e, ryšys tarp sąlygų taikymo ir eko sistemų, ekoschemų. Ar e, nebus, jeigu bus siejamos sąlygos tomis ekologinėmis e, schemomis, ar tai nebus mažiau patrauklu? Ir e, Ar jūs manote, kad ekologiniams ūkininkams nereikėtų taikyti sąlygų ir galbūt ūkininkai, užsimantį ekologinę ūkininkystę, irgi turėtų laikytis tam tikrų sąlygų, nes kitaip atsiras tarsi dvigubi standartai. Kolegė Afran, dėkoju. Avram, noriu pasakyti, kad žemės ūkio naudmenų žemė yra labai mažai ir jų mažėja visą laiką, plotų mažėja ir mes Sakome, kad lėšos skiriamas žemės savininkams. Mes, e, kar, aš dabar jau vėl galima, kilo problemų dėl vertimo, dabar galima jau kalbėti rumuniškai. Žemės ūkio plotai labai nedideli žemėje ir visą laiką mažėja, kaip matėme pastaraisiais metais. Problemos vis aštrės. Gyventojų planetoje labai greitai daugėja ir esant toms sąlygoms E, neturėtume galbūt e, jaudintis, kad žemės savininkai gauna e, pinigų. Mes greitai turėsime dar daugiau tiem žmonėms skirti lėšų, kad galėtume išsimaitinti. Ir kita vertus, jeigu vienintelę paramą atimsime iš ūkininkų, kaip mes juos įtikinsime gaminti maistą ir mums, ne tik savo. Pone Maginės. Dėkoju. Aš e, ekonomistė žemės ūkio srities ir sutinku e, su tuo, ką sakėte e, apie kapitalizavimo paramą žemės ūkiui Naujoji Zelandija, pavyzdžiui, turėjo pakeisti visą sistemą sėjusi paramą. Ir dalis jūsų pasisakymo tarsi rodė, kad jūs sakote, jog nereikia ūkininkams jokios paramos. Mane tai šokiravo. Ir mačiau iš to, ką sakėte, kad yra labai didelis netitikimas tarp jūsų pasisakymų ir to, kaip viskas yra. Ir uh, Reikia iš tikrųjų sistemos, kuri sėtų ūkininkavimą ir aplinkosaugos priemonės, nes anksčiau taip nedarėme ir tai buvo didelė klaida. The, uh... Nelabai greitai, nes mes turim išklausyti dar ekspertų atsakymus, taigi mes negalim užtęsti laiko, panas Kristens. Dėkoju, tiesioginės išmokos buvo paminėtos, kalbant apie vairius aspektus e, ir yra e, daug dalykų, ką reikėtų padaryti, bet nedaug ką galim pasiekti, negavus tų tiesiog nišmoko aplinka ir žemės ūkis yra priešingybės, kartais jie eina, aišku, ranka rankon. Bet aš manau, kad esmė yra tai, Juk reikia suprasti, kad su naujaja BŽP, bioįvairovė, gyvūnų gerovė, CO2 mažinimo, visą tai mm, reikalauja, kad e, ūkininkas pats galėtų nuspręsti, e, ką daryti jo paties ūkija ar Danijoje, ar kažkur, kaip jis gali viską tvarkytis, nes ir tampa labai sunku. Ir reikia, mm, taisy, jeigu reikėtų laikytis tų pačių taisyklų Italijoje ir Danijoje. Na, e, kolega Būda. Aš praleidau keletą kalbėtojų. Ačiū pirmininkė. E, Profesoriu, jūs e, sakėt įdomų dalyką. Jūs sakėt, kad reikia susijęti išmoką su tikslais. Taip, sutinku, yra du tikslai - aplinka ir maistas. Maistas turi būti prieinamas, kainos ir aukštos kokybės maistas, bet klausimas, kaip tai padaryti, turint mažiau pinigų, dabar mažiau pinigų žemės ūkiai. Taip, iš vienos pusės, o iš kitos pusės mes galim pasiekti mūsų klimato tikslus, kadangi mes turim įvairių sąlygų ūkininkams, kurios neleis ūkininkams išgyventi. O problema yra, kaip galime padėti ūkininkams, nes galim patekti į tokią padėtį, kad mes nebeturėsim ūkininkų, nebeliks ūkininkų, bet bus pasiekti klimato tikslai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau žinoti, ką daryti, kad eko režimai, eko tvarka būtų dinamiški ir kad tai būtų iniciatyva, o ne e, baudžiamosios priemonės ūkininkams. Aš manau, kad reikėtų žiūrėti, kas yra bendro, ką daryti, kaip užtikrinti lankstumą nacionaliniu lygmeniu, bet ištik, išlaikyti bendrus rėmus, bendrą požiūrį. Ir mm, mes turim taikyti tinkamas e, ambicijas ir biudžetą pritaikyti prie to. Ir e, reikalingas biudžetas tam, kad ūkininkai galėtų įsipareigoti rimtis darbo. Labai ačiū, ponas Dofman. Dėkuoju. Das wäre ganz Europa eine riesige Agrarwüste. Man neramu dėl to, e, e, kad tai, tai, ką mes sakome Europoje, ne, netinka. Mes turime diferencijuoti savo agrarinę politiką, e, mes turime tikrai daug problemų. Ir aš visiškai sutinku su jumis greitė. E, be abejo, e, susijėtų išmokų modelis e, tam, tam tikrų momentų pasisekė ir atrodo, kad mes įmame ir sukūrėme naujus tikslus, tačiau jie nauji, tie nauji tikslai nėra vienintelis biologinės įvairovės ir konkurencingumo klausimas. Mes turime kalbėti ir apie priekybos tikslus. Ir Galbūt galėtumėte detaliau papasakoti, kaip mes galėtume panaudoti šitą modelį. Ačiū, ponė Toleriai. E, merci. Euh, en France, en ce moment. Dėkuoju, Prancūzijoje dabar kas dvi dienos yra e, savižudybės ir tai na, tikrai nebūtinai E, nebūtinai dėl, dėl, dėl pinigų, dėl pajamų, na, bet tik kaip paskutinėme atsisveikinimo laiške buvo parašyta, tai yra dėl didžiulio spaudimo. Ir manau, kad Europoje Sąjungoje tikrai yra e, didelis spaudimas ir dėl, e, turiu pasakyti, kad ne Europos Sąjunga nesureguliuos visų planetos problemų. Mes e, tikrai e, ne, ne, netrešime e, žemių ir netrešime insetikticidais iš e, lėktuvo, tai tikrai ar galim pasakyti, kad visi mechanizmai, kuriuos dabar siūlome, ar tikrai leis ūkininkams tęsti savo darbą ir įsikurti naujiems žmonėms e, žemės ūkėje. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomus pranešimai E, verčia susimąstyti bet aš manau kad šities, šitos klausimus mes turim lygiagrečiai nagrinėti nes mes jų šitų klausimų greit neišspręsim o kad turim sukurti toli netidėdami naują bendrą žemės ūkio politiką, tai tikrai tam pritariu. Bet turim atkreipti, noriu atkreipti dėmesį, kad šiandien ūkininkui reikia konkuruoti savo šalyje, konkuruoti Europoje, konkuruoti pasaulyje. Ir mes negalim atskiroji vienoje vietoje sukurti tam tikras sąlygas. Antras dalykas, BŽUP turi pamaitinti 500 milijonų ir vartotojas nori gauti kokybiškos, prieinamos laiku ir pagal reikiamą sortimentą prekes. O pramonė šiandien ūkininkui vis brangesnę techniką duoda, vis brangesnius pesticidus, vis brangesnės trašas, vis naujas brangesnės technologijas o mes ūkininkui mažinam paramą ir tu išgyvenk tada ūkininkas žinoma renkasi tokią sritį kur gaunasi pelnas ir šiuo atveju pavyzdžiui lietuvoj e, e kiaulienos gaminama tik penkiasdešimt procentų valstybės poreikio pieno trūksta ar neatsitiks taip europoje jeigu mes nekreipsim dėmesio ačiū Um, and finally, uh, colleague uh, Depane uh, Grunenberg, bitte. Ja, guten Tag, das ist immer faszinierend. Pone e, Konenberg. Atrodo, su viskuo sutinkame, ką sakote, mes e, e, turime orientuoti žemės ūkio skaičius į vandens apsaugą, biologinės įvairovės ir gyvūnų gerovės ir taip toliau. Tačiau šiame komitete mes turime pasakyti, kad viską, viskas visgi pasirodo atvirkščiai E, mes e, turime tiek priemonių, kurios nelabai daug ką reiškia e, ūkininkams ir mums reikia įvart, įvertinamų sociologinių ir žemės ūkio kriterijų. Dėkoju. Uh, Išklausėme daugybę klausimų per labai trumpą laiką visuomet. Labai sunku Mm, sutvarkyti su laiku atstovaujama komitete skirtingoms frakcijoms, skirtiems požiūrėms ir e, labai prašyčiau sureaguoti e, pirmai ir jau galite apimkite kiek galima daugiau e, klausimų. Liko mums keletas vos minučių, taigi per šešias minutės prašyčiau jūsų gal aš kalbėsiu mm, savo kalbą, bus viskas greičiau, bet aišku, vertėjams irgi reikės greitai versti. Kalbama buvo daug apie žemdirbių ūkininkų vaidmenį filosofinė prasme. Mes neturėtume vertinti jų kaip problemos, bet kaip sprendimo dalies, nes jie turi žemės, jie turi e, galių ir žemė būtent yra sprendimas. Jeigu mes kalbėsime apie pajamas, tai žemė yra pats, pati didžiausia žemdirbio investicija. Mes galime e, naujas technologijas pasitelkti palidovus ir panašiai, tačiau pati žemė yra pati svarbia, pats svarbiausias elementas ūkininkui. Ir kai žemės būklė gera, galima, pavyzdžiui, sumažinti lėšas kitoms e, reikmėms e, insekticidams ar kitoms brangioms medžiagoms. Kodėl reikia įtraukti e, žemę, dirbą į visą politiką bendrą žemės ūkio. Nedidelis pokytis e, žemėje gali reikšti labai didelius pokyčius aplinkai, geresnį derlių. Ta visi žemdirbėjai žino, kurie yra čia. Aš e, taip pat dirbu dar ir energetikos sektoriuje, prisidėjau prie e, daug inovacijų. Daug inovacijos yra labai svarbu, tačiau uh, žemės ūkė labai reikia išmintingai naudoti išteklius. Pavyzdžiui, reikia e, daug medžiagų perdirbti, reikėtų e, ieškoti būdų, kaip pagerinti dirbos e, būklę ir kaip pagerinti pajamas ūkininkų. Kažkas kėlė klausimą apie prekybą, apie tiekimo grandinę. Įmonės prekyba vaidina svarbu vaidmenį. Žinome, kad ir vartotojai gali labai stipriai pakeisti visas žaidimo taisyklės ir mes turime e, turėti galimybę dirbti iš anksto su įmonėmis ir tada tai bus geriau visuomeniai, nes įmonės turi didelės galės, jos dirba su ūkininkais, jos turi, pavyzdžiui, stiprias darybinės galės ir manau, kad įmonėms e, tai, ką gali padaryti įmonės rinkoje, yra geras dalykas, ar kaip įtakoti rinką. E, o dėl subsidijų, e, kad ateityje, noriu pasakyti, ateityje visą laiką subsidijos bus siemos su ekologiniais aplinkos saugos dalykais. 300 milijardų hektarų e, žemės pasaulyje skiriama žemės ūkiui ir didžioji dalis e, skirta gyvuliams. Mes turime skubėti, pagerinti žemės būklę, kad ji galėtų sugerti daugiau CO2. Antrame ramstie mums reikia daug e, veiksmų, kurie duotų daug naudos. Ir tai taip pat užtikrins didesnės paimas e, ūkininkams. Tiek laikas mano baigėsi. Ačiū. Dėkoju. Mm, greitai baigėte. Dabar profesorius uh, Grytė turi uh, dar aštuonias minutės, kad galėtų atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū. Nežinau, ar man pavyks ar a, a, viską tinkamai užsirašiau, net nežinau, nes iš tikrųjų tai yra didžiulis iššūkis ir a, aš pabandysiu bent jau e, į po, po, atsakyti kelis klausimus. Na, kalbant apie visą kompleksinės paramos susijimą, tai e, be abejo, mums e, reikia E, tų išmokų, tačiau tai e, e, rezultatų, tačiau mūsų išmokos neturi būti susijėtos su rezultatais. Mes turime labai gerų žemės ūkio konsultantų ir mes norėtume bet kokiu atveju E, už, už specifinį darbą, už tam tikrą kiekį yra gaunamos tam tikros sumos pinigų ir sakome, kad Europoje e, visiems yra sunku. Taip, e, Vokietija turi įsivaizdavimą, ko mums reikia maždaug ir biologinės įvairovės, gyvūnų apsaugos rytyje, kokios reikia žemės struktūros. Ir Mes dabar išmokame 5 milijardus eurų tiesioginių išmokų Vokietijoje. Žinome, kad valstybės, kitos valstybės narės turi kitokius iššūkius ir be abejo viskas priklauso nuo e, pinigų e, panaudojimo srities. Pone Noichel, e, nežinau, ar aš teisingai supratau jūsų pirmąjį e, klausimą. Dabar e, tas e, skaičius dėl 40 procentų čia yra tik tais e, žaismas, žai, žaidimas žodžiais metais. Ir mes turėtume labai atidžiai pasižiūrėti, kas yra E, kaip skaičiai, yra, kaip skaičiai atrodo iš mokslinės pusės. Dabar dėl rezultatų e, rodiklių e, klausė, ar galima būtų tikslesnius juos nurodyti. Na, nėra taip paprasta pateikti konkrečius rezultatų rodiklius. Ne visada pačiam ūkininkui savo ūkėje yra tai padaryti, nepaisant to, kad galbūt yra galbūt, galbūt jie daug dirba, kad gautų tinkamas išmokas už jų pievas, tačiau jų negauna ir tai nėra ūkininko kaltė. Dėl strateginių planų yra labai svarbu, kad būtų aiškiai e, apibriešti tikslai ir kad intervencijos būtų labai aiškios. Visa tai smarkiai priklauso nuo e, mūsų tikslų, tačiau be abejo komisijai taip pat reikia išteklių. Taip pat buvo klausimas dėl antrojo ramščio nykimo. Iš tiesų tai yra didžiulė problema. Ir pirmasis ramstis yra e, su, e, sušlubavęs. Jeigu mes e, su, sukursime ekosistemas ir jos bus neparemtos rezultatais, o tik e, orientuotos į kaštus, tai neturėtų, būti, neturėtų mums kilti problemų, tai turėtų būti orientuota į. Uh, į mūsų tikslą, o pačios valstybės narės turi nuspręsti, kaip jos e, tuos pinigus išleis. E, technologijos buvo minėtos, inovacijos, jos yra labai svarbios. Ir jeigu pasižiūrėtume į tai, ką daro valstybės narės, tai matytume, kad jos nėra e, tikroji varomoji jėga, ypač kai kalbame apie privatų sektorių, tai reiškia, kad mes turime sukurti objektyvius rodiklius ir E, mes turime e, užkirsti kelią tam, kad e, ūkininkai taptų biurokratijos aukomis. Mes turime prisidėti prie to, ką, ir jie turi prisidėti prie to, ką galime padaryti, kad būtų pasiekti mūsų tikslai. Ir ponė Müller, jūs sakėte, kad uh, Tai yra esminis principas, tačiau įdomu būtų pasižiūrėti į a, Niderlandus, kur žemės ūkio, e, ūkininkai, ūkininkai turi kooperatyvus ir veikia kaip viena įmonė ir jie a, gali a, pritaikyti tinkamas aplinkosaugos priemonės. A, tad mes turėtume galbūt a, prašyti į, skirtingas įmonės sujungti savo pajėgas ir sukurti e, žemės ūkio struktūros tinklą. Pone Hoisling, e, politinis konsultavimas svarbus, tačiau politika nepriklausoma nuo e, konsultavimo jos klausimais ir tą turbūt žino ir čia esantis. Dabar dėl E, dėl lankstumo Vokietijoje jis buvo 40-60 procentų, dabar jis su, e, padėjo iki 80 e, procentų dėl to, kad trūksta žemės. Aš asmen, asmeniškai manau, kad mes visada galime import, importuoti žaliavas. Kai aš kalbu apie, 20, e, apie 52 procentus išmetamų dujų žemės ūkio e, sektoriuje, e, tai mes ne visos šitos emisijos yra iš žemės ūkio. Kartais tai yra iš importuotų žemės ūkio produktų ir galima būtų atsekti tą seką netgi iki tų atliekų, kurias mes su sukūrėme savo namų ūkiuose. Na, taisyklės visada griež, tampa griežtesnės ir ūkininkams iš ekonominės pusės tai tampa labai sudėtinga ir e, trunka per ilgai. Ir aš manau, kad mes turime uh, sukurti um, uh, politiką, kuri būtų skatinanti. Ir arba mes e, taisyklę sukūrėme tinkamai. Ir arba e, sukūrė tokias e, subsidijų politikas, kurios padėtų ūkininkams daryti tai, ką mes siekiame padaryti mūsų tikslų. Taigi negalima tiesiog primesti jiems viso to. Reikia tai subsidijuoti ir paskatinti tokį ūkininkų elgesį, kurio nori. Taip pat buvo e, komentuojamas importas. E, nereikia demonizuoti importo ar eksporto. Mes tikrai susidurėme su problemomis Europoje. Mes naudojame per daug e, žemės paviršiaus e, save pačius pramaitinti, tai reiškia turime per daug e, gyvulių, kuriuos šeriame importuotų pašarų. Ir na, mums tiesiog reikia valgyti mažiau um, gyvulinės kilmės produktų, tačiau tada mes nužudysime savo gyvulininkystę, e, tie produktai bus e, importuojami iš užsienio. Kleine Betriebe und große Betriebe. Didelės ar mažos įmonės. E, mažoms įmonėms ypatingai reikia tiesioginių išmokų. Uh, ir skaičiuojama viskas pagal plotą. Ir visi žinote, kaip Vokietijoje yra vykdomas tas e, padalymas. 20 procentų įmonių gauna apie 80 procentų tiesioginių išmokų. Progresyviai jos nedidėja, tačiau kai mes orientuosime e, išmokas e, į pasiekimus, rezultatus, tai yra niša smulkiam ir didem verslui. Jeigu mes E, gerbsime tas, tuos rezultatus, tai tada mums pavyks e, sukurti e, tinkamą pelną. Ir galbūt išmokos galėtų sukurti nišas mažoms įmonėms. Na ir dar du punktai. Vienas susijęs su tai, kad dirbonuojanti žemė nebeturėtų būti kultivuojama. Ir žinome, kad aplinkosauginiuose regionuose yra labai daug dirbonuojančios žemės. Ir tam tikruose regionuose Europoje turėtų būti skiriamos dirbančios žemės išmokos. Tačiau ne fiksuota suma atskiriems e, laukams. Na ir taip pat dar Niderlandams atsakysiu dėl saligotumo ir ekoschemų e, ryšio. Aš manau, kad e, saligotumas labai svarbus. Jeigu jūs čia e, nuspręstumėte, ką mes visi turime daryti Europoje, e, tai. E, tai e, turime pasakyti, kad tokie sprendimai visada nepasiteisina, nes pasipriešinimas jūsų sprendimas yra didžiulis ir e, tai tampa nebe E, efektyvu. Ir to geras pavyzdys yra Britanija. Ir tai yra pat, pa, pagrindžiama sąlygotumu. Aš siūlau apdovanoti ne remiantis sąlygotumu, o produktivumu. Dėkoju. Dėkoju, ponia Greitė. Dabar e, dar kartą norėtumėt pasakyti, ponia e, Kankarinta. Profesoras greitai atsakė visus klausimus, netgi tie, kurie liko. E, ir dar trumpai. E, kiek visą tai truks, ponė magis, e, Maginis? Mažiausiai du finansinius laikotarpius. Tie, kurie nori tiesioginių išmokų, mes tikrai negalime visko per naktį pakeisti, tačiau uh, E, mes, mes negalime visko atsisakyti per tos e, du finansinius laikotarpius ir per būsimą, jei bus minus 15 minučių, 15 e, procentų ir paskui per kitą laikotarpį dar 50 procentų, per kitą laikotarpį dar 50 procentų. Dėkoju pirmai, pirmiesiems kalbėtojams ir dabar galbūt Kolega Dans e, norėtų pasakyti, ne? Dėkoju už e, bendrą, bendrus klausimus, o dabar antroji e, plenarinė diskusija. Ir grįžtame vėl prie žemės ūkio klausimų, horizontalusis reglamentas. Ir norime padėkoti referentams.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 Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon ein bisschen Zeit verloren, deswegen würden. Gerbiami kolegos, na, mes šiek tiek atsiliekame, todėl siūlyčiau, kad mes dabar iš karto pradėtume darbą ir e, vėlgi turime du kalbėtojus. Matė Martin Picha, pirmasis iš e, Čekijos Respublikos Žemės ūkio asociacijos ir ponė mm, Pašeko, ačiū, kad padėjote ištarti pavardę iš FAM Europe. Kiekvienam kalbėtojai skiriama 10 minučių, kaip ir anksčiau, o paskui kreipsimės į pranešėjus, šešėlinius pranešėjus ir kitus kolegas. Taigi, ponė Picha, žodis jums. Dėkuoju už suteiktą žodį, aš parengiu prezentaciją atsižvelgiant į diskusiją, kuri vyko, ir aš galėčiau dar šiek tiek ją sutrumpinti, atsižvelgiant į mūsų diskusiją, nes finansavimas yra glaudžiai susijęs su biudžetu. Jūs, ponė profesoriu, iš universitetų jūs sakėte, kad išmokos nėra jom nėra taikoma jokia sąlyga, kad būtų taikoma e, veikla, bet yra kit, kiti pribojimai, e, žalinimas ir taip toliau, ir ūkininkai privalo jo tuos tai gyvendinti ir prisimti e, pasiekmes. Dabar matome pirmą skaidrę. Tyrimas atliktas Vokietijoje. Matome, kad e, ūkininkai išleidžia 115 eurų už hektarų, kad vykdytų šitos reikalavimus. Taigi 300 eurų maždaug padengia visas išlaidas. Toliau ant antrasis stulpelis yra 69 eurai už hektarą. O tai yra e, kaštai kompetitingose šalyse - Mercosur, JAV, Australijoje, Naujojo Zelandijoje ir matome jų produktus Europos rinkoje ir pasaulinėje rinkoje. Ir skirtumas yra štai koks, ką e, reikia, ką turi daryti, kaip turi įveikti, ką turi veikti e, Europos ūkininkai. Matome ir išskaidyta e, vandens apsauga, trešimo reikalavimai ir taip toliau. Ir turiu pasakyti, kad ūkininkai turi prisidėti, taikyti, teikti paslaugas visuomeniai ir prisimti atitinkamas išlaidas. Čia matome esminį dalyką, ką mes stebime įvairiose šalise, yra tai, kad ūkininkai yra nervingi ir jie protestuoja. Kodėl? Todėl, kad visuomenė turi didelių lūkesčių iš vienos pusės, o iš kitos pusės jie negali tinkamai vykdyti aplinkos sąlygų. Taigi jie kartais ignoruoja tą faktą, kad ūkininkai gauna mažesnės pajamas negu visuomenės vidutinis lygis. Čia matome, kaip, koks yra kainų ir e, išlaidų santykis. Čia yra Čekijos Respublika nuo 89 yra 100 procentų, toliau skaičiai kinta, matome, kad kainos ar išauga 1,8 kartų. Tai žalia linija, o e, juoda linija yra infliacija. Taigi e, įvairios išlaidos, e, degalai, žmogiškiai resursai padidėjo penkis kartus. Taigi tai reikia traukti į ekonominę veiklą, tai reiškia, reikia užtikrinti veiksmingumą bendrovėse arba ūkiuose, o mes kalbam apie bendrą būsimą žemės ūkio politiką. Ką dažniausiai sakome, kad mes kalbam apie aplinkos reikalavimus ūkininkams. Tai yra gerai, bet negalime nepaisyti ir kitų tikslų, kitų reikalavimų pagal BŽVP o tai reiškia, kad reikia išlaikyti mm, ūkininkų pragyvenimo lygiai ir atitinkamus standartus. Pažiūrėkime, kokie yra atlyginimų skirtumai. Vėlgi čia Čekijos pavyzdys. Bet, bet ES vidurkis gali būti dar prastesnis. Taigi yra uh, at, ūkininko atlyginimai ir apskritai uh, visą e, ekonomiką. Taigi matome, kad ūkininkai negauna tų vidutinio atlyginimų, o mes dar jiems sakome, kad jūs nesilaikote aplinkos saugos normų, jūs e, nepakankamai gerai dirbate ir tuo pačiu metu sakome, kad jūsų biudžetas bus sumažintas. Tai ką mes darysim, mes tikrai negalim to daryti e, ūkininkų arba žemės ūkio darbuotojų sąskaitą, nes tuomet jie nebebus jokio, jokio patrauklumo ir jauni žmonės nebeis žemės ūkį. Mes turime įvykdyti visuomenės lūkesčius, taip pat ir aplinkos tikslus, bet jeigu mes nemokėsim žmonėms, tai kaip tada mes investuosim į technologijas ir kaip užtikrinsim tuos aukštus lūkesčius. Mes, kurie gyvenam kaime, tai žinome, kaip kinta aplinka, bet ką noriu pabrėžti, yra tai, kad jeigu tikėkime, tikitės, kad mes padarysim daugiau ir numatysite daugiau sąlygų, daugiau ekologinių priemonių, tai tuomet mes paprasčiausiai ne, tam paprasčiausiai negalime sumažinti biudžeto, negalime sutikti su būsimais biudžeto mažinimais. Na, esam patekę tokią padėtį, kai Europos komisija siūlo naują modelį. Ponas profesorius apie tai kalbėjo, kuris turėtų remtis tuo, kad turėtų būti įvykdomi labai konkretų specifiniai tikslai. Yra specifiniai e, indikatoriai, rodikliai, jie yra susijęs su konkrečiais tiklais pagal e, BŽVP. Aš visiškai su tuo sutinku ir tai palaikau, nes mes vykdėme įvairius tikslus. Na, bet kas neturėtų įvykti, ko mes baiminamės, yra tai, kad iš vienos pusės mes vykdysim visus tikslus ir sąlygas reikalavimus, taip pat administracinius reikalavimus ir tuo pačiu metu bus naujas modelis, kuris primes naujus reikalavimus, grindžiamus individualiais tikslais. Ir tai labai rimtai paveiks ūkininkus taigi juos užklups administracinė našta. O tai yra realus pavojus, reali grėsmė. Taigi, e, kaip e, jau dabar yra papildomas sąlygos, reikia tai jų, jų laikytis, bet be to reikia, yra nauji dalykai, naujos ekologinės priemonės, nauja, naujos aplinkosaugos priemonės. Čekijoje mes kalbėjom apie 12 priemonių. Kiekviena iš jų yra susiję, susijusi su veikla ir administracinė veikla ir patikrinimais ir stebėjimais, o visa tai didina šitą naštą. Mes uh, E, siūlome ir aukštutinės ribas, ir tiesioginį išmokų ribojimą, ir taip pat e, tikrojo ūkininko apibrėžimą. Kolega iš e, Lenkijos sakė, kad mums reikia apibrėžčių. Ne, aš nemanau, kad reikia bendrų europinio apibrėžčių. Užtenka turėti nacionalinės apibrėžtis, kurios atsižvelgs į konkrečias sąlygas konkrečioje valstybėje nariai. Noriu, kad jūs suprastumėte, kad kaip aiškina komisija, E, tikrai ūkininką. Tai pavyzdžiui, yra du broliai, vienas dirba žemės ūkija, o kit, dirba laukia, o kitas dirba restorane ir restoranas gauna pajamų. O e, Europos komisija nori įvertinti, ar restorano pajamos nėra didesnės už žemės ūkio pajamas. Jeigu taip, tai jis negaus, nebus tikrasis ūkininkas ir negaus nie vienos, vieno euro iš Europos išmokų. Taigi 20 metų mes mėginome pasiekti, kad ūkininkai diversifikuotų veiklą, kad nebūtų priklausomi vieno žemės ūkio. O dabar me, mums kelia grėsmė galimybė, kad kai kurie ūkininkai visiškai nepateks be ŽVP. Jie nevykdys e, ekologinio e, aplinkos priemonių ir nebus net vystimasi taisyklių, nes jiems bus priklijuota etiketė, kad jie nėra tikrieji ūkininkai. Na, baigi, tai neįmanoma. O administracija, pavyzdžiui, dėl apribotų tiesioginių išmokų reikia nustatyti, ar žmogus dirba laukia, ar jis dirba e, savivaldybei dėl to, kad jis ir pasakyti, kad tai nėra žemės ūkis, arba, pavyzdžiui, žmogus dirba kitam ūkininkui, atlikdamas konkrečius darbus, vėlgi tai nėra tikrasis ūkininkavimas tai kaip mes registruosim tą tikrąjį darbą. Dvi valandas per dieną jis buvo tikrasis ūkininkas, o tris valandas nebuvo tikrasis ūkininkas. Vėl dvi valandas buvo ūkininkas, tikrasis ūkininkas. Taigi aš tikiuosi, kad jūs ištiks ramus ir neleisit to dalyko. Na, paskutinis dalykas, ką norėjau paminėti, tai yra klausimas, kuris susijęs su sankcijų sistema kalbant apie sąlygas. Aišku, ūkininkai turi vykdyti reikalavimus ir juos reikia tikrinti. Tai logiška, aš tai suprantu, aišku. Tačiau, ko negalime daryti, tai kad vienas ūkininkas pažeidžia e, kažką ir iš karto jis yra baudžiamas, nes jam tiesiog nėra galimybių e, žinoti, kokie yra jo reikal, jam tekiami reikalavimai. Reikia palikti laiko, kad žmogus išspręstų šitą problemą ir tik tai tada e, galim jam skirti kažkokią e, nuobaudą ar bausmę, o ne iš karto. Būtent to mums trūksta naujame reglamente. O sankcijos turėtų būti proporcingos. Proporcingos problemai, pažeidimui arba netitikčiai. Ne dėl to, kad jis e, padarė kažkokie, kažkokių minimalių administracinių klaidų ir viską praranda. Taip neįmanoma. Tai yra tokie dalykai, kurių ir mes norėtume, kad jūs juos įtrauktumėte ir rašytumėte į reglamentus. Tai tiek norėjau pasakyti. Dėkui. Dann kommen wir zum zweiten Referenten. Ja, äh. Dėkuoju. Periname dabar prie kito kalbėtojo. Tai yra ponas Pašeko. Prašom, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė. Jūs labai puikiai ištaitė mano pavardę, noriu pasakyti. Dėkoju uh, abiems komitetams aplinkos saugos ir žemės ūkio už kvietimą. Labai malonu man lankytis pas jūs. Dabar periname prie PowerPoint e, pristatymo. Ir pirmas klausimas, koks yra politinis siekis siūlomos BŽUP reformos? Uh, ar turėsime paprastesnę, veiksmingesnę BŽUP ar ne. Ir kitas dalykas - horizontalus e, reglamentas. Tai yra esminis e, dalykas pasiekti tikslams. Ar taip nėra? Dabar noriu priminti dabartinę situaciją greitai. Situacija yra tokia. Turime taisyklės, kurios, e, kurias taiko parlament, patvirtina parlamentas ir taryba ir tos taisyklės yra bendros visoms valstybėms narėms, visos turi taikyti visur ES tas taisyklės. Ir ES reikalavimų gyvenimą kontroliuoja tiek valstybės narės, tiek Europos komisija. Ir žiūrima, įmamasi priemonių vairiais lygmenimis. Tokia yra situacija šiandieną. Dabar pažiūrėkime, ką siūlo komisija, kas pasikeis. Jau e, pirmojo dalyje diskusijų buvo e, pasakyta, kad nebebus bendrų taisyklių. Atsiras netgi regioniniai e, strateginiai planai, kurie galės skirtis, netgi gal varžysis su kitais planais tam tikrą prasme ir mes nebeturėsime priemonių, e, pavyzdžiui, nebus galima e, patikrinti, ar yra bendros taisyklės ar ne. Kitaip tariant, atsiras dešimtadienės nacionalinės strategijos. Dvide... Aš jau iškart išbraukiau Junktinę karalystę, gal paskubėjau, su išvadomis, reikėjo gal 28 šalis rašyti, bet. Bet tikriausiai nebereikia jos įtraukti, taip man atrodo. Taigi, atsiras nacionalinės strategijos ir nacionalinių reikalavimų vykdymas. Kaip valstybė nariai, pavyzdžiui, gali vienaip sėjomainą apibūdinti, kitą visai kitaip. Ir atsiras E, visai skirtingos politikos priemonės, priemonių rinkiniai skirsis pagal valstybės narės, pavyzdžiui, viskas. Ir Europos komisija tikrins, ar laikomas ES teisės aktų valdysenos e, požiūrių. Perinant prie naujų reikalavimų, ir metinės veiklos. Europos komisija nebeturės tvirtinti, sertifikuoti ar institucijos e, teisingumą išmokų ūkininkams, galutiniams naudos gavėjams. E, už tai bus atsakingos valstybės narės nebus e, pranešimų apie patikrinimų rezultatus ES lygmenių. Nors mes e, kalbame apie bendras lėšas, europinės lėšas. Ir tai turės poveikio metiniams rezultatams, nes bus žiūrima į rezultatą ir galimas finansinės pasiekmes, jeigu bus nesilaikoma rezultatų tikslų. Tik tai tada komisija atliks tikrinimus, bet tai susiję bus su finansinėmis galimomis pasiekmėmis. E, Daugia metė veikla. Galima pasakyti tą patį apie ją, bet kalbėsime ne apie rezultato, bet galutinio rezultato rodiklius ir galimas finansinės pasiekmes. Nebus tikrinama, kaip laikomis reikalavimų ūkių lygmenių, nebus tikrinama, ar teisingai išmokama išmokos ūkininkams ES mastu ir atsiras naujas sluoksnis daugia mečiai rezultatai ir met metiniai rezultatai ir tai gali turėti finansinių pasiekmių. Klausimas, ką tai reiškia? Teigiama yra tai, ir tai reikia akcentuoti, kad nebeliks dvigubos kontrolės, pavyzdžiui, Europos komisijos ir valstybių narių nebetikrins e, niekas du kartus, kaip ūkininkai laikosi reikalavimų. Ir tai yra geras poslinkis. Bet jau ir pagal dabartinį reglamentą tą galime užtikrinti. Nebereikia reglamento keisti, kad tą tikslą pasiektume. O neigiami dalykai. Niekas neužtikrina, kad viskas supaprastės, nes gali būti, kad valstybėms narėms bus e, taikoma trijų lygmenų kontrolė. Tai nėra supaprastinimas. Galbūt komisijos tarnyboms viskas supaprastės, nes joms nebereikės vykti į vietą ir dar kartą patikrinti, kas yra daroma su išmokomis ūkininkams. Ir aš minėjau, kad yra iškraipimų pavojus e, ne sankcijų lygmenį, kalbu ne apie sankcijų lygmenį, tai turi būti nustatyta deleguotų aktų, bet dėl to, kad nacionalinės strategijos bus kitokios. Ir Europos parlamentas ir komisija, teisėkuros proceso dalyvės sprendimų prieimėjai negalės e, apibriežti, patvirtinti tokių detalių, strateginių planų reikalavimų, kuriuos turės įgyvendinti valstybės narės, valstybių narių lygmenių. Dabar e, veiklos rezultatai. Komisija pristatė e, reformas, būtent kalbėdama apie veiklos rezultatus. Ar tikrai mes turime rodiklius veiklos rezultatų, jeigu pažiūrėsime į tai, kas patikta, galime pasakyti štai ką. Turime rezultatų rodiklius, e, kuriuos tikrins komisija ir galbūt atsiras finansinių pasiekmų. E, rezultatų rodikliai. Ir e, ar e, tai nėra statistikos dalykai, pavyzdžiui, e, rezultatų rodiklis. Galiu apie kitų rezultatų rodiklius irgi tą patį pasakyti. Tai neparodys, tas rodiklis nevaris, kas iš tikrųjų yra pasiekta. Rodiklis gali būti kiek, pavyzdžiui, sumažinta CO2 emisijų ar kiek mažiau azoto naudojama žemės ūkija. Galiu vairiausių pavyzdžių e, paminėti tokių veiklos rezultatų rodiklių galima e, įvertinti juos, bet e, nelabai lengva, bet galima. Bet tai nėra rezultatų rodikliai, tai yra stati statistikos priemonės, kur rodo, kas yra daroma. Kita skaidrė. Aš minėjau keletą neigiamų dalykų, bet reikia paminėti, mano nuomonė, teigiamus dalykus, kurie atsispindi komisijos pasiūlyme. Pirmiausia, nacionalinėse strategijose e, prašoma užtikrinti nuoseklesnį ryšį tarp pirmo ir antro ramščio veiksmų ir reikia realios strategijos. Ir tai yra e, pozityvus dalykas. Taip pat reikia, e, sakoma, kad reikia daugiau informacijos, kad būtų galima įvertinti priemonės e, poveikį. Tai yra geras dalykas. Bet, mano nuomonė, tai neleistų deramai įvertinti poveikio reikalavimų įgyvenimas ir tikslai nustatyti bus valstybių narių lygmenių ir patikra gali būti nevienoda. Ir iš tikrųjų nebus tikro supaprastinimo, nes atsiras du nauji atskaitomybės lygmenys ir um, ataskaitų tvirtinimo, sąskaitų tvirtinimo lygmenys. Ir niekas nebus e, garantuotas, kad tikrai e, mokesčių mokėtojai nebus garantuoti, kad yra pasiekti derami rezultatai ir kad optimizuota padėtis nacionaliniu lygmeniu. Dabar noriu pereiti dar prie vieno punkto. Uh, kurio nėra skaidrėse, bet aš jį noriu paminėti. Tai yra krizės rezervas. 14 horizontalaus reglamento straipsnis. Komisija nesiūlo jokių pakeitimų. Mes žinome, kad tas krizių rezervas egzistuoja dabar, bet jisai niekada nebuvo panaudotas, jis neveiksmingas. Ir ką mes matome šiandieną? įvairius su klimato kaita susiję reiškiniai, kurie darosi vis rimtesni, būtent dėl klimato kaitos matome nepastovumo vis daugiau rinkoje ir matome daugiau e, spaudimo dėl Brexito, iš, dėl to tikrai bus daugiau spaudimo taip pat. E, yra atsakomosios priekybos priemonės vis dažniau taikomos. Pavyzdžiui, JAV e, neseniai e, dėl Airbus ėmėsi visos eilės priemonių, nors tas Airbus atvejs nesusijęs visiškai su ūkininkais žemės ūkiu, bet pirmiausiai ūkininkai ir nukentėjo nuo tų atsakomųjų priemonių. Mes matome situaciją, kai reikia skubiai, mano nuomonė, e, sustiprinti atsparumą sektoriaus. Ir realus krizės rezervas turėtų turėtų būti įtrauktas į horizontalų reglamentą, kad būtent tokias problemas galėtume spręsti. Nuo 400 milijonų iki 1,2 milijardų eurų galėtų jis padidėti. Laipsniškai reikėtų laisvas ar nepanaudotas lėšas e, priskirti šiam fondui, nes mums reikia greitai reaguoti į krizę ir tokiu būdu bus taupyta daug pinigų. Mes 1,5 milijardų eurų išleidžiame. Taip aš baigsiu savo kalbėtumis. Uh, tam, kad mm, susidorotume su pieninkystės krize, bet jeigu anksčiau būtume sureagavę, būtų reikėję pinigų kur kas mažiau. Tiek, pirmininkė, aš baigiu ir noriu pasakyti, kad problemų dėl supaprastinimo ir veiksmingumo horizontalaus reglamento e, bus ir reikia daugiau lėšų krizės rezervui. Dėkoju dviem pasisakiusiem ir mes dabar vėl pradedame diskusijas e, tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjų. Pone Müller, e, dėkoju už pasisakymus mano pranešime. Buvo labai daug svarbus dalykas, tai yra skaidrumas ir supaprastinimas. Ir tą jūs parodėte savo skaidrėse, kad ne viskas yra taip e, aiškiai, e, aišku, kaip komisijos pasiūlymas, e, skaidrumas yra pasireiškia tuo, kad dalyvaujant patys veikėjai turėtų būti geriau struktūrizuoti ir kad užduotis būtų skaidrios ir, ir kad būtų, ir numa, turi būti numatytos atitinkamos užduotis, kad būtų sukurtas efektyvumas ir skaidrumas. Ir taip pat dabar naujos užduotis numatytos dėl rezultatų audito. E, mes turime e, rodiklius, yra, kuriuos jūs įvardėjote kaip pagrindinius. Ir taip pat, e, kalbant apie komisiją, kalbant apie naują rezultatų modelį, komisija į įvedė e, pasiekimų ir e, išmokų e, mechanizmą. Mes norėtume, kad rezultatas būtų susijęs su tikslais per dviejų metų laikotarpį. Kalbant apie krizės, mes paprašėme milijardo 500 milijonų eurų. Ir dėl to. Dėkuoju, pirmininkė pristatymas buvo labai aiškus dėl horizontalus reglamento. Na, komisija tikrai neįveda jokių supaprastinimų nei ūkininkams, nei valstybėms narėms. Na, m, kaip dabar yra BŽVP, kokia yra kontrolė, kuri grindžiama atitikimu, ar vykdomas taisyklės, ar ūkininkai jas vykdo. Ir taip pat tekstas, kuris yra ant stalo, numato du sluoksnius, dvi ribas šitų e, patikrinimų. Yra vienas ir e, kiek yra laikomasi į, į sąlygų ir taip pat kokie yra rezultatai. Na, turėtų būti ginčiama rezultatais. Mes siūlome keturias galimybės e, sumažinti išmokas po e, to, kai yra e, keletas galimybių. Na, bet mano klausimas būtų tikrai, kaip galima sumažinti komisijos pasiūlymą e, e, kliūtis ir kaip iš tikrųjų supaprastinti gyvendinimo modelį. Ar turite jūs kažkokį e, modelį, kurio galėtumėt pasidalinti su mumis? Sì, grazie Presidente, grazie naturalmente anche a... Kolegė Pičerna, dėkoju pirmininkė. Ačiū kalbėtojams už išsamius pasisakymus. Aš labai sutinku su tuo, ką jau išsakė kolegos. Tačiau norėčiau pabrėžti vieną aspektą, apie kurį jūs e, užsiminėte, tai yra per daug lankstumo, kuris bus įvestas e, atsižvelgiant į komisijos e, pasiūlymą man neramu dėl to, kad valstybėms narėms suteiktas lankstumas sukelia riziką, kad bus pažeista BŽUP vienalitiškumo e, e, ypatybė. Ir e, mes girdėjome pirmininkės pasisakymą apie naują žalėją revoliuciją, žalėjį kursą. Ir žinome, kad BŽUP yra esminis, esminė priemonė kovoje su klimato kaita. Ir mums tikrai būtina išlaikyti BŽUP kaip vieną visumą ką apie tai galvojate. Toliau dėl naujo įgyvendinimo modelio. Ar nemanote, kad tai gali būti papildoma našta nacionalinėms administracijoms, ypač kalbant apie um, atskait, atskaitomybę? Dėkoju. Kolegė Mets. Dėkuoju iš pristatymus. Turiu klausimą. Aš čia. Turiu klausimą dėl veiklos Dėl ataskaitų teikimo iš tikrųjų turėčiau porą klausimą. Pirmasis klausimas yra ponai Pašeko. Kai jūs sakote, kad rezultatai yra tik tai statistika, ar nebūtų geriau mm, žiūrėti, kaip yra, kaip, kaip yra vykdoma BŽUP pagal mm, rezultatų rodiklius. O toliau vienas dalykas ir tie rodikliai atsižvelgs į strateginį planavimą, bet vienas svarbus dalykas yra m, mm, horizontalime reglamentavime yra, kaip dažnai mes taikome tuos e, rodiklius, kaip mes dažnai e, matuojame. Tai yra, kaip dažnai mes tikriname, ar tikrai viskas vyksta tinkama linkme. Žemės ūkio e, E, sistema tai yra e, kaip laivas jūroje. Jeigu yra aisbergas, tai reikėtų e, kažką daryti, kad mes galėtume pakeisti kursą ir jo išvengti. O dabar yra daug potencialių lentkalnių ir, mm, pavyzdžiui, mažūkių nikimas. Kai kurie žmonės neteisingai mano, kad tai yra didesnė našta ūkininkams, bet iš tikrųjų jie yra statistika ir jak sistema egzistuoja Kompernikus duomenys, yra bendras tyrimų centras, yra keitimasis gerosiamis praktikomis. Taigi, dėl ataskaitų tiekimo apie veiklą, jeigu esate protingas, tai viską galima padaryti gerai ir galima sumažinti administracinę naštą ūkininkams. Tai galbūt kai kurių rodiklių reikia ir tai padės sukurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse. Kolegė David. Dėkuoju, kolega David. Všichni víme, že existovaly civilizace, které zanikly proto, že nebyly. Žinome, kad egzistavo civilizacijos, kurios išnyko dėl to, kad jos nepaisė to, kad prastėja aplinkos sąlygos. O aš turėčiau porą klausimų. Ponui Picha, labai sunkus, rimti klausimai. Pirmasis lengvesnis kas atsitiktų ir koks būtų skirtumas tarp reikalavimų ūkininkams ir sąlygų, kuriomis jie gyvena ir kaip jie galėtų įvykdyti šitos reikalavimus, bet kas atsitiktų, jeigu atotrukis didėtų per 10-15 metų. O antrasis klausimas, ką turėtume daryti, kad tinkamai išspręstume problemas Kokios, kokias priemonės jūs siūlytumėte, nepaisant dabartinių tendencijų, aš galiu įsivaizduoti, kad mm, civilizacija gali išnykti, nes aplinkos problemos yra netinkamai sprendžiamos. No. Dann ähm, um Kolegė Dofman. Kolega Dofman, prašom. Manau, kad jūs labai teisingai pasakėte, kad e, yra dalykų, dėl kurių reikia apgailestauti ir taip pat, kas iš tikrųjų yra tikras aktyvus e, ūkininkas. E, Mes e, žinome, kad kalbame ne apie tuos atvejus, apie kuriuos jūs kalbėjote, tačiau mes turime rasti e, mes žinome, kad kalbant apie susietąją paramą yra daug tokių subjektų, kurie gauna uh, ją, tačiau neturėtų jos gauti, nes jie, ne, ne, ne, jiems nėra nei nepriklauso nei žemės, neturi nei ūkį, ūkių ir tai yra kažkokie investuotojai iš trečiųjų šalių. Kaip galima būtų uh, užkirsti kelią tokiam sistemos apėjimui? Dėkuoju, kolega, kolegė Zoitrova. Dėkuoju, norėčiau padėkoti už abi prezentacijas. Ponai Pančiako klausimas. Jūs sakėte, kad e, reikia apibriežti mūsų siekis, mūsų ambicijas, aš visiškai sutinku ir jūs išvardinote keletą grėsmių. O kas kelia nerima yra tai, kad mes tiesiog negalime sumažinti administracinės naštos. O ūkininkai tikrai to bijosi. O naujoji, kai naujoji komisija kalba apie paramą šeimos ūkiams, tai būtent šeimos ūkiai, kurie neturi pajėgumų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, kurie gali atsirasti po naujosios reformos. O mano klausimas toks. Ar jūs matote būdą, kaip e, supaprastinti šitą dalyką? Tai klausimas ponai Pichai. Jūs taip pat minėjo naujus reikalavimus ūkiams Ir dabar kalbam apie tikrąjį ūkininką arba aktyvųjį ūkininką, ar aš teisingai supratau. Jeigu sakau, kad jeigu, mm, jūs sakot, jeigu mes galime pritarti tikrojo ūkininko e, apibriežti, tai ar tai turėtų būti reik, egzistuoti nacionaliniu lygmeniu pagal nacionalinės sąlygas. Nu, Ponas Maro. BŽUP, e, kurią mes turėjome, e, mokėjo už e, produkcijos padidinimą, paskui turėjome BŽP, kuri mokėjo už tai, jog nebūtų gaminami dalykai. Dabar mes turime BŽP, kuri nori, kad būtų gaminama, tačiau kitaip. Neblogai, mes turime kitų iššūkių. Uh, Tačiau šią, ši BŽUP taip pat turi mokėti, nes e, mes galime turėti e, dvi skirtingas ašis. Mes turime atskirti tarp jų. Tačiau mes negalime tiesiog pamiršti tų žmonių, kurie kultivuoja e, žemę, jie visi turi būti pačiame lygmenyje. Aš visiškai sutinku su ponu Dorfmanu. Mes negalime e, kitų žmonių palikti nuo šalyje, nes jie visi yra svarbus, kai kalbame apie e, mūsų žemės apsaugą Europoje. Manau, kad visi čia esantis ir kairėje ir dešinėje sutinka su tuo, kad mums reikia žalesnės, žalesnio žemės ūkio ir jaunesnio žemės ūkio. Ir be abejo, kyla klausimas, kaip manote, ar e, norint užtikrinti, kad žemės ūkis būtų toks, mums reikės už tai Europoje sumokėti, nes mes kalbame apie kažkai ką, kas, kaip buvo pasakyta, yra maisto suverenumas. Mes e, kovojame su skurdu Europoje, tai strateginis klausimas. Dėkoju, ponas Kušmiuk. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti už įdomius pasisakymus. Turiu klausimą ponui Martinu Pichai. Jūs pateikėte įdomius skaičius ir jie rodo, tarp kitko, ir kokios yra išlaidos, kad kai kai ūkininkai turi atitikti reikalavimus ir tikrai kokios yra e, išlaidos e, pas mus ir kokios yra mažos išlaidos trečiosiose šalise. Tai rodo, kad Europos ūkininkai turi kovoti konkurencinėje pasaulio rinkoje. Bet klausimas arba naujojo BŽVP, ar turi didžiulės ambicijas siekiančias klimatą, aplinkos apsaugą, mm. vartotojų sveikatą ir taip toliau, tai ar tikrai įmanoma įvykdyti tuos papildomus reikalavimus be papildomų e, išlaidų. Tai mes nenorime, kad mūsų BŽVP apsunkintų konkurencingumą mūsų ūkininkų. Grazie. Dėkoju, kolega De Castro. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, labai dėkoju visiems kalbėtėms ponas Pašeku. labai aiškiai buvo pasakyta, kad buvo pateikti strateginiai 26-27 planai. Komisija nuolat atlieka patikrinimus. Jeigu valstybė narė kalbant apie tuos tikslus, kuriuos savo iškelia ir naudoja savo pasiekimo priemonės, kas bus, jeigu nepasieks šitų tikslų, kaip į tai reaguoja komisija, gal galite patikslinti? Ačiū, kolegas Jar. Kolega Jar lab, labai džiaugiuosi, kad viso ko centre yra a, ūkininkas. Jūs sakėte, kad mes e, tarytum turime 27 skirtingas BŽUP politikas. Kaip galima būtų to išvengti, kad mūsų BŽUP būtų e, vieninga? Mes kalbame apie administravimą ir e, kalbame apie patį ūkininką. Ir žinome, kad ūkininkas patiria stresą tuo metu, kai reikia laikyti skirtingų taisyklių. Dėkuoju, kolega Būda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările făcute. Dėkui, pirmininkė. Ačiū už pasisakymus. Matome, e, kad e, numatomi strateginiai nacionaliniai planai, bet mes e, negalime mm, grįžti prie senų dalykų, nes tai reikštų grįžimą į praeitį. Bet dabar ūkininkai bijo kad atsiras pernelyg didelė e, administracinė biurokratinė našta valstybių narių lygmenių. E, be Briuselio taisyklių Rumunijoje dar 20 tūkstančių taisyklių įvedė Rumunijos vyriausybė. Tai ką galime padaryti, kad e, neleistumėte valstybėms narėms tokios biurokratinės naštos užkrauti? Ką galima padaryti? Dėkui. Kolegin Tolerė. Kolegė Tolerė, dėkui pirmininkė. Komisijos pasiūlymas dėl uh, finansinės kontrolės nėra iš tikrųjų supaprasmės nei valstybės narėms, nei ūkininkams. E, bus e, viskas siema su rezultato ar produkcijos dydžiais ir tai nėra jokia e, pažanga ir nebus, e, pavyzdžiui, lengvai vertinti padėtį ir nebus galima pasižiūrėti, kaip jie e, dirba. Ūkininkams jie turės laikytis taisyklių ir atsiras dar didesnis, dar daugiau sluoksnių kontrolės ir tai nėra joks supaprastinimas. Dėkoju. Dar e, keturi prašo pasakyti Hoisling Flanagan ir dar porą. Ir dabar jau uždarau kalbėtojų sąrašą, nes mes e, vėluojame 20 minučių. Kolegė, Hoi, kolega Hoisling, jūs sakėte, kad e, kainuoja, e, kad ūkininkai gauna 315 eurų už hektarą aplinkosaugos tikslams. Ar manote, kad tai per daug, ar turėtume mažinti? Ir mums sudaro jausmas e, dėl to, kad kažkas gauna e, pinigus todėl, kad e, reikia vykdyti aplinkosaugos reikalavimus. Aš nesuprantu šitos logikos. Mes, kada konkrečiai asmuo gauna ir negauna E, pinigų. Ir dabar e, jūs kalbėjote apie e, New York Times pranešimą. Ir jūsų šalyje ūkininkai gal, negauna jiems skirtų pinigų, visa tai susijęs su korupcija. Ir mes, kaip Jūs manote, ką reiktų daryti, kad žinotume tiksliai, kur nueina Europos pinigai? Ačiū. Flanagans, kas geriausia man Europos Sąjungoje, būtent, kad mano šalyje, Airijoje ūkininkai, e, mano šalies ūkininkai gali pakliūti į didžiulę rinką. Mes daug labai pinigų skiriame žemės ūkiai. Noriu paklausyti dviejų svečių, ką jūs e, manote apie Airijos e, ypatingąją paramos priemonę jautienai 50 milijonų. Paskui dar Airija galės papildyti papildyti tą sumą tam, kad mažintų produkciją, kad nebūtų iškraipyta rinka, nes e, įvežama 99 tūkstančiai e, tonų iš kitos rinkos. Tai ar mes e, turime naudoti mokesčių mokėtojų pinigus mažinti gamybai? Ir noriu paklausti, kiek tai yra tvaru. Kolegin Afram. Kolegė Fran. Aš neužduosiu savo uh, klausimą, nes mano buvo toks pats kaip kolegos būrė. Děkuji, děkuji za slovo, zdravím. Já mám také uh, e, otázku. Ačiū, kad suteikite man žodį. Noriu paklausti apie aktyvų ar realų ūkininką Čekijoje. Yra tai labai rimta problema. Uh, Ir žinome, kad vienas iš didžiausių ūkių tarsi e, nukreipia lėšas gaunamas į kitas rytis, tas, kurios e, mokamos per paramą ūkiams. Ir taip pat noriu pasakyti, kad administracinė našta turi būti mažinama. Jūs minėjote brolius, du, kurių vienas yra ūkininkas ir kitas ne. ir kaip dėl to aktyvaus ūkininko apibrėžimo e, kad e, reikės e, įrodyti ūkininkavimą dėl, jeigu pagal gamybą, produkciją ar pagal dydį. Daug kas gali, didelės įmonės gali susidoroti su administracinėmis kliūtimis, tik tai didelės. Mes baigėme dabar šitą e, klausimų raundą ir prašysime Jums suteikti e, galimybę atsakyti į šitos klausimus. Penkias minutės. Was... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad buvo bendras klausimas, kurį kėlė daugelis e, įvairių parlamento narių. O tai yra, kaip galime supaprastinti padėtį. Na, labai greitai. Na, aš esu oficialus komisijos darbuotojas, buvęs darbuotojas, aš pradėjau dirbti 86 ir dirbau iki 13 metų. Ir prisimenu, kad Agri generalinėme direktorate, kur dirbau, buvo supaprastinimo strategija, paskui paprastinimo skyrius, paskui direktoratas, paskui specialusis patarėjas, o rezultatas Na, bet e, pasakysiu, kad aš dabar e, turiu daugiau laisvės ir galiu pasakyti, kas labiau realistiška. Aš manau, kalbant apie pasiūlymą, nereikia e, turėti metinių e, rodiklių tikrinimo žemės ūkė. Nėra tokių dalykų. Daugiametis e, tikrinimas kas du metai irgi abejotinas. Jeigu galiojam, kad reali veikla, pavyzdžiui, CO2 emisijų mažinimas ir panašiai, tai yra rezultatai perinamai laikotarpį po 3-4 metų. Taigi, kaip sumažinti ataskaitų tiekimo lygį? Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas, ką galvoti, kad valstybės narės tikrina atitikti tiesiogiai su naudos gavėjais, ūkininkais ir komisija nedaro antro papildomų patikrinimo. Tai yra supaprastinimas, tačiau, o dabar atsakysiu poniai Dekastro, tačiau, kas nėra gerai, tai kad jeigu e, atitiktis ūkio lygmenių e, kiekvienoj valstybei yra tiesiog tik tai taškas e, Europos Sąjungai. Ir jau buvo pasakyta, kad bent jų pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai ir reikia turėti priemonių patiksnančių šitas, e, šitas išmokų, išmokas. Lankstumo principas. Ar mes e, neužtikrinam per daug lankstumo valstybėms narėms? Lankstumas yra geras dalykas, mums jo reikia. Ir daugelis iš jūsų tą sako. <clears throat> Mes negalime taikyti vienodų dalykų e, vienodai vis, visai sąjungoje, bet reikia turėti bendrą viziją, bendras taisyklės ir pakankamai lankstumą. Gali būti ekvivalentiškos priemonės, kurias nusprendžia valstybės narės jų lygmenių, o kas yra bendra taisyklė. Jeigu suteiksim per daug lankstumo, pateiksiu pavyzdį. Galima leisti valstybėms narėms, viena valstybė narė mm, susikoncentruos ties pirmojų ramščių ir pavyzdžiui, e, skatina jautino sektorių, kita šalis skatins pieno sektorių, bet tai gali sukelti papildomą konkurenciją tarp valstybių narių. Tai visuomet yra geriau turėti bendrą taisyklę ir turėti papildomų nacionalinių taisyklių ir strategijų, kurios atitinka vieną kitą. Ir nu, pagal naująjį veiklos mechanizmą, būtent tai patikstinant, e, reikia paminėti ir faktą, kad yra per daug ataskaitų teikimo Na, <clears throat> atsakysiu pirmiausiai klausimą, kurį uždavė ponas Flanagan. Pone Flanagan, jūs labai veiksmingai parodėte, ką reiškia dideli prieštaravimai. Bet jeigu mes pasižiūrėsime kiekvieną priemonę, jūsų šalyje, jeigu teisingai supratau, 50 milijonų 50, du kartus iš ES ir iš nacionalinio biudžeto po 50. Ar tai yra mm, būdas atsakyti į breksito pasiekmes, taigi ir kas mm, bus su jautino sektoriuje, lektoriumi. Na, Merkosuras yra priekybos susitarimas, kuris naudingas įvairiems sektoriams, ne žemės ūkiai, pavyzdžiui, pramoniai, paslaugoms, bet jeigu kalbėsim apie žemės ūkį ES, tai kaip e, ir kiti sektoriai patirs didesnį spaudimą. Bet visuomet problema yra su priekyba. Mums reikia priekybos, kadangi tai reiškia daug galimybių ūkininkams, mes esame eksportuotojas, didžiausias eksportuotojas pasaulyje žemės ūkio produktų. Taigi reikia toliau tai tęsti. O kaip reaguosim į neigiamus e, efektus? <clears throat> Manau, kad reikėtų čia veikti geriau ir turėti e, veikianti krizių rezervą. Perėsiu prie portugalų kalbos, kadangi noriu sakyti ponai Amaro. Na, kai dėl pono Amaro klausimų. Komisijos pasiūlymas yra žalesnis, jaunesnis ir ką tai gali, kaip tai galime gyvendinti, bet komisijos pasiūlymo problema yra tai, kad tai negarantuoja, jog BŽVP bus žalesnė ateityje. Kaip mes garantuosime, jeigu yra 27 ar 28 skirtingos nacionalinės strategijos? ir kaip galim pasiekti kažką žalesnio. Portugalijos pasiūlymas, na gal tai ir bus, bet ar tai bus žaliau negu anksčiau, ar bus mažiau žalios strategijos kitose valstybėse narėse, kurios jos patvirtins. Kaip galim turėti bendrą tikslą ES lygmenių, kai naudosim tik individualias nacionalinės strategijas, kaip sudominsim jaunus žmonės žemės ūkiu, jeigu mes nespręsim problemų žemų pajamų ir investicijų kurios turėtų būti ekodraugiškas ir taip toliau, ir kaip galėtų skatinti kunigų veiklą. Labai e, ačiū, tačiau mes turime būti lojalūs ir kitiems referentams ir suteikti jiems pasakyti žodį. Skusim to vzít e, hodně rychle. E, Pamėginsiu atsakyti labai greitai. Aš pasakyčiau štai ką. Na, jeigu norėtume didesnių ambicijų, tai reikia finansuoti biudžetą. Sutinku su tuo. Negalim padaryti to su mažu biudžetu. Ta norėjau pasakyti. Jau dabar turim problemų. Ekonominis Mm, gyvenimo lygis blogėja. Ir e, jeigu dar šalia to mes e, užkrausim ūkininkams daugiau reikalavimų ir pareigų, tai patėtis dar labiau pablogės. Aš nenoriu pasakyti, kad jiems reikia tik pinigų, bet jie gyvena kaime ir jie norėtų prisidėti ir prie gamtos saugojimo, aplinkos saugojimo ir tai nekalbam vien apie pinigus. Merkosūras ir kainų spaudimas. Tai yra susijęs su vairiais klausimais. Ar tai prasminga sumažinti, mažinti mm, gyvūnų, gyvulių skaičių ir juos importuoti. Tai nelogiška. Jeigu mes, pavyzdžiui, mažinsim gamybą, tai kažkas kitas e, užpildys tą spragą ir prisipildys kišenės. Taigi gyvulių auginimas, gamyba, gamyba apskaitai padidėjo 30 procentų, o kažkas e, įvy, užtikrins poreikius jeigu ne mes, kurie dirbame ekologiškai ir draugiškai aplinkai, tai padarys kažkas kitas, kurie darys ne taip. Taigi, kokios bus e, globalios priemonės, galim kalbėti apie e, džiunglės, Amazoniją ir taip toliau. Gali būti blogiau, bet aš nesu prieš susitarim, Merkosūros susitarimą, nes prekiauti reikia. Netgi ūkininkai turi prekiauti. Mes esam didžiausias ūkininkas ūkio, žemės ūkio produktų impor, eksportuotojas, bet antras pagal dydį importuotojas. Taigi reikia įsivaizduoti, kad mes nenorime sumažinti veiksmingumą ir, ir produktyvumą. Tai nebūtų gerai, konkretus pavyzdys. Tai geriau turėti vieną karvę, kuri e, duoda 8000 pienų, litrų pieno, negu dvi karvės, kurias duoda per pus mažiau. Aišku, viena karvė generuoja daugiau, maž, tai yra mažiau e, klimato kaitą sukeliančių dujų. Tai racionalu. Antras dalykas, kaip užkirsti kelią per didelį biurokratijai. Pirmiausia ir svarbiausia, reikia neįvesti per daug naujų priemonių. Kolega iš Lenkijos, kuris dabar, kurio dabar salėje nebėra, kalbėjo apie pirmiausia Jis sakė, kad yra daug žmonių, kurie turi žemės plotus, yra savininkai, bet neužsima žemės ūkio veikla, bet gauna subsidijas ir kalbėjote apie didžiulės, e, užklausėte apie didžiulės e, bendrovės Čekijos Respublikoje. Tai yra kitas klausimas. Taigi, klausimas, kaip ūkininkas iš realiai sugeba, kaip jis tvarko savo žemę. Ar jis vykdo visuomenės lūkesčius, ar ne jeigu yra griežtesnės sąlygos ir naujos aplinkos priemonės, tai tuomet tokie yra lūkesčiai. Bet ar tai bus mažas ūkininkas ar didelis ūkis, tai nesvarbu. Mes neturim apie tai galvoti. Bet problema yra tai, kad žmonės mūsų šalyse nenori pradėti ūkininkauti, nes tai yra nepro, ne, nepatrauklu. Jie parduoda žemę, o tai kuria vis didesnius ūkius ir bendrovės, nes niekas nenori eiti ūkininkauti. O dėl to, kad mes turim didelės bendrovės, nereiškia, kad jas reikia bausti dėl to, kad jos didelės, bet mes norim, kad jie vaidintų savo vaidmenį veiksmingai. E, Tuo mes turėtume domėtis ir tai turėtų būti mūsų interesas. Kitas klausimas buvo susijęs su faktu, kad per didelis lankstumas gali pakengti žemės ūkio politikai. Tai yra sudėtingas dalykas, kadangi tam tikros bendrumo priemonės yra reikalingos ir konkurencingumui sąjungos viduje, nes kai kurios e, valstybės gali patekti į nepalankę padėtį. Ir reikia turėti užtikrinti tokiu, tokį pat išmokų lygį visur. Tai yra klausimas taip, bet yra iki ir lankstumo, kadangi yra labai skirtingos sąlygos mūsų šalyje ir e, Švedijoje, Graikijoje arba Ispanijoje. E, aš kalbėjau apie tai, kaip reikia formuluoti organinių medžiagų kiekį dirboje, nes yra skirtingos dirbožėmis, yra e, skirtingas e, jų lygis virš jūros lygio, tai kaip nurodyti vieną tą patį organinių medžiagų turinio kiekį. Ir tikrai labai sunku tai padaryti ES lygmenių. Na, Aš atsiprašau, jeigu neatsakiau šimtų procentų į visus klausimus, bet esu pasirengęs su jumis susitikti ir viską aptarti. E, galima bus višalių pagrindų likusius klausimus aptarti, nes turime pereiti prie e, trečios e, diskusijos. Labai dėkoju šiems kalbėtojams ir dabar turime Mm, pereiti prie bendrosios e, rinkos organizavimo diskusijos ir pakviesime svečius Petro Galardo ir Eduard Ruso. Dann würde ich vorschlagen, wir. Taigi siūlau iš karto pradėti. Trečioji e, diskusija. Ir e, mes prašome, kad apsiribotumėte maždaug dešimtie, dešimtimi, dešimčia minučių. Jeigu galime staupyti kokią nors vieną minutę, tai mums pavyks pasivyti e, savo e, grafiką, darbo grafiką. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį. Labas vakaras, dėkui pirmininkė, aš dėkoju jūsų komitetui, kad e, pakvietė mane taip pat e, vicepirmininkė komiteto, aš atstovauju Kopą Kogeką organizacijai ir noriu pasakyti, kad aš atstovauju, esu iš Andaluzijos, iš Ispanijos pietų. Mes E, mus persekioja, noriu pasakyti, mūsų vis mažiau ir mes išnyksime, jeigu viskas bus taip ir kas pamaitins kitus, jeigu viskas taip bus, nes matome, kad sektoriui yra daug problemų. Bet dabar norėčiau pakalbėti apie e, bendrą rinkų organizavimą ir noriu pasakyti, kad e, kad komisija pateikė pasiūlymus dėl pakeitimų ir Ir noriu pasakyti, kad e, bendras e, rinkos organizavimas žemės ūkio sektorius skirtas konkurencingumui e, sektoriaus sustiprinti ir mes, mūsų organizacija pasisako už savanorišką reikalavimų taikymą ūkininkams ir privaloma valstybėms narėms, bet kai kurie pasiūlymai atrodo visiškai bereikšmiai. Pavyzdžiui, 18-19 straipsniuose išdėstyti, nes jie nieko naujo neduos ir matysime tik tai e, iškraipimus e, rinkos. Ir Taip pat e, matome, kad yra ir kitų problemų, su kuriomis ūkininkai turi e, susidaroti. Pavyzdžiui, JAV E, e, muitų tarifai ir, pavyzdžiui, jautienos vynos sektorius Ispanijoje gali nukentėti. Mes e, taip pat turime mokyti jaunus žmonės apie maisto kultūrą, apie dietą. Norime, kad išliktų tradicijos ir E, žinome, kad sektorius susidūrė su jomis sveikatos problemomis ir e, dėl ryžių, pavyzdžių, sektoriaus reikia referencinės kainos, nes dabar ji yra, siūloma kaina yra mažesnė negu gamybos kaštai, taip pat yra daug problemų su e, alyvų aliejumi Ir matome, kad e, šimtas. Ir matome, kad 183, e, pavyzdžiui, eurai už e, mokami už aliejų yra tik tai pasityčiojimas ir taip pat reikia daugiau lankstumo, pavyzdžiui, sviesto sityje e, privačios e, e, intervencijos. Tai yra nedidelė priemonė, reikia, kad komisija peržiūrėtų kainą, nes kol kas šiai priemoniai nesiūloma pakankamai biudžeto, reikia daugiau aiškumo ir reikia daugiau paramos. Taip pat norime pasakyti, kad institucijos ir Europos parlamentas E, turėtų mm, nepamiršti ir vidininkystės sektoriaus nes e, pasiūlymai gali pakengti kokybei europiečio vyno ir e, sugadinti reputaciją. Mes taip pat nepritarėme idėjai dėl tam tikrų pasiūlymų dėl kategorijų vyno. Dabar matome, kad e, mūsų e, nuomonė vynas turi būti vyno kilmės iš vynogių, ne iš ko nors kito. Nebealkoholinis e, vynas. Jeigu kalbėsime apie vaisių ir dažovių sektorių, reikia tokių priemonių, kurios užtikrintų didesnį skaidrumą. Dėl uh, e, keulienos taip pat reikia dermos klasifikacijos, pavyzdžiui, klasifikuojant uh, kumpį, uh, priskiriant uh, ginamoms geografinėms uh, saugoms nuorodoms geografinėms. Ir reikia, kad nebūtų vartojami tie patys terminai skirtingiems produktams. Pavyzdžiui, E, sojos pienas, e, vegetariškas e, dešrai, mėsainis. Reikia aiškių etikečių, taip pat kurios aiškiai nurodytų kilmę, pavyzdžiui, medaus arba procentas, kad tu nurodys, kad būtų aišku, iš kur atvežtas medus ir kok, iš kokių komponentų jisai susideda. Uh, Reikia taip pat e, numatyti aukštesnės kainas už mūsų gamybą ir bendroji žemės ūkio politika turėtų būti skirta tam, kad skatintų kokybiškų produktų gamybą. Mes e, turime, e, norime pasakyti už tai, kad būtų numatytos aiškios priemonės, kurios leistų suvaldyti riziką taip pat, kad mm, būtų galima iš, išlikti konkurencingiems. Taip pat reikia kovoti su piknaudžiavimu maisto grandinėje e, arba mm, reikia apsaugoti ūkininkus nuo nesažininkos konkurencijos iš trečiųjų šalių. Reikia taip pat per saugomas kilmės ženklus palaikyti vietos bendruomenės, e, kad mes ir mes galėtume stiprinti mūsų prekės ženklus e, Europoje. Ir taip pat e, noriu pasakyti, kad mes esame patenkinti siūlomų supaprastimu, tai turėtų būti naudinga ūkininkams. Taip pat labai svarbu išsaugoti kiekvieno sektoriaus charakteristiką, specifiką ir taip pat esame dėkingi dėl to, kad numatytos ir elektroninės priekybos e, tam tikros sąlygos. Mūsų organizacija mano, kad tie dalykai labai svarbus visoje grandinėje. E, konkurencijos politikos pokyčiai reikia padėti pokyčiais ne tik ūkininkams, bet ir E, vartotojams, reikia užtikrinti geresnius produktus visoje e, grandinėje ir mes turime taip pat e, kalbėti apie savanorišką gamybos modelį ir paramą sudėtingais laikotarpiais. Aš atvykau pas Jūs kaip ūkininkams ir man matote, popierių daugiau nebereikia ir noriu Jums labai aiškiai pasakyti, kas uh, mus yra ištikę. Mes jau pavargome. Matėte Paryžiuje, Berlyne, uh, E, Olandijoje ir Ispanijoje matysite demonstracijas. Aš atvykau kaip ūkininkas ir labai aiškiai noriu pasakyti, kad mums jau nusiboda. Mes e, e, niekas nenorime, kad pasakytų, ką valgyti ir rytoj kas mums pradės sakyti, kaip turime galvoti. Mums jau nusibodo tai, kas vyksta su fitosanitariniais produktais. E, mes iš savo mokesčių mokėme mokslininkams. Ir taip pat nusibodo, kad e, kritikuojamas įvairios agentūros, kaip aš sakiau. Ir taip pat e, pavargome nuo to, kad, ne, kad nėra abipusiškumo principo, kad ne tokie pat standartai ar reikalavimai kitur taikomi ir mes, pavyzdžiui, negalime naudotis e, biotechnologijomis. Ir dar kitas dalykas - kova su klimato kaita. Mums primetami žemės ūkio modeliai. Mes e, taip gerai e, reikia suprasti, kad ir ekologiška, ir biotehnologijomis pagrįsta žemdirbystė gali išlikti, jeigu viskas bus daroma teisingai. Bet dar vienas dalykas, Merkosiūr sutarimas mums, ispanams, labai skauda dėl to susitarimo. Uh, Dar e, noriu pakalbėti apie tai, kad mes e, esame vienintelis sektorius, kuris gali sušvelninti poveikį aplinkai. Taip sakoma, kad kitų nėra. Mes taip pat sakoma, kad e, mes tik tai užsimame intensyvę ūkininkystę, bet Aš noriu pasakyti, kad e, tie, kurie e, nori pernelik daug iš mūsų, turėtų prisidėti finansiškai. Labai dėkoju. Taip, mes, e, jūs kalbėjote šiek tiek plačiau nei kad bendrasis žemės, bendrasis rinkos organizavimas. Dėkuoju, kad sutikėte galimybę mums pasisakyti šitoj salėje. Na, aš norėčiau, aš vadinuosi Ruso, esu ūkininkas, jau 20 metų ūkininkauju ekologiškai e, Prancūzijos pietvakarėse. Ir aš e, atstovauju e, naujosios Akvitanijos ūkininkų sąjungą, Interbio. Ir tai yra interviu, tai yra grupė, kuri jungia profesijas ir tai yra mm, galutinis ekologiškų produktų gaminimas. Tai yra apima ir ūkininkus, ir supirkėjus, perdirbėjus ir platintojus. Na, prieš pradėdamas aš dar norėčiau pirmą nubrėžti paralelę tarp to, ką sakė kolegė iš Suomijos apie e, dirbos regeneravimo sąlygas. Tai tikrai yra sudėtingas dalykas ir ką tai leidžia, kaip galime žemės ūkio praktikomis padaryti, kad e, žemės vertė neprastėtų. Aš norėčiau e, kalbėti apie socialinį ir ekonominį aspektą ekologinėje gamyboje ir tai tikrai yra didžiulė vertė ir tai mm, galima viską pasidalinti tarp visų ramščių. Tai yra, turi būti pusiausvyrą e, tarp, tarp visų. Tikslas yra e, sujungti visą, visą šeimą ir įvairius e, įvairias profesijas žemės ūkio darbuotojų ir dirbti kartu tam, kad e, sukurtume bendrą vertę. Dabar mūsų organizacija atstovauja 1,3 e, milijardo, tai yra tokios pajamos ir apima 6500 e, ūkininkų, o tai sukuria didelį darbo perimetrą ir tai leidžia sukurti kažką naują. Na, nesileisiu visas detalės, tačiau e, didžiausias e, iššūkis mūsų bendram darbui yra sukurti ir atsižvelgti į kiekvienos profesijos aspektus, turint, kuriant bendrą vertę ir e, susijungus, visiems susirinkus prie bendro palaus stalo, kad visos profesijos galėtų kurti kartu bendrą vertę. Pateiksiu paprastą pavyzdį. Tai ties kuriuo mes ilgai, ilgai dirbame, nes matote, čia yra gana toksai glaustas pavyzdys, bet matote, yra e, darbas kartu tarp įvairių grandžių, kurios užsima e, darbu. Iš vienos pusės yra gamintojai, gamintojų organizacijos, toliau e, malimas, malūnas, kepėjai ir kaip paversti e, kviečius duoną. Aišku, yra daug bendro darbo ir tarpusavio supratimo ir grupė nusprendė taikyti bendras sąlygas, o tai leidžia spendyti visas grandinės dalis. Ir iš tikrųjų, kai atsižvelgiam į kainą, e, ekologiškų kviečių kainą, Tai apima e, gamybos kainas 430 eurai už toną, tai yra gamintojai šitame kontekste veikia, ir kaip, e, ką daryti, kad, pavyzdžiui, bagetės kaina, jeigu atsižvelgiant į supirkėjus, e, gamintojus ir taip toliau, tai jeigu yra, pridėsim 2 E, centus už bagetę, tai tuomet matome, kiek, kokia yra bagetės vertė. Ir jeigu mes suteiksim priemonės ir, ir lėšas dirbti kartu, tai mes tikrai rasim e, būdą veikti kartu. Reikia pastangų, reikia priemonių, kurias, kur, kurių turi imtis ES tam, kad paskatintų ūkininkus e, žemės ūkio padėti tų, kurie dirba ir saugo aplinką ir kuria kokybišką produktą, o tai leis sukurti bendrą vertę ir e, ją padidinti. Tai ko mes norėtume iš teisės aktų rengėjų. Tai yra, kad jie mums suteiktų galimybę. Tai yra sukurti galimybę tokioms iniciatyvoms ir darbui, kurį organizuoja tarp profesinės organizacijos tam, kad būtų galima atitikti teisės normas ir užtikrinti teisėtumą piliečių galimybę dirbti gal šią modelį. Ir matome visą e, perimetrą, kadangi tai leidžia ekonominės galimybės nariams dirbti didelėse teritorijose, kur galima sukurti pakankamus dydžius ir kur būtų išlaikytas ryšys tarp žmonių, pažįstamų žmonių. Taigi šis darbas e, yra darbas, kuris yra iniciatyva, mes gaminam, e, kepam duoną iš e, kviečių, taip pat dirbam ir, ir, ir gaminam e, kukurūzų miltus ir taip toliau. Ir kartu daug lengviau kurti bendrą vertę. Taip pat atsispindi ir analizė, kuri parodo logistikos grandinę. Ten irgi yra tam tikra vertė kūrimą ir matome, kaip e, formuojama produkto vertė ir kaina. problemą su PowerPointu, bet kas mums yra labai svarbu, ko mes nu, norėtume laik, išlaikyti tokias iniciatyvas, vadiname ją community food, tai reikia užtikrinti, kad būtų užtikrinti tiems, kurie to pageidauja, sukurti teritorinę grandinę ir įtraukti e, visus dirbančius narius. Tai turėtų būti savanoriška. Ir e, produkto pardavimas, kokybiško produkto pardavimas nevyksta be abipusiškumo. Tai yra tarp platintojų E, didžiųjų platintojų ir apskaitai platintojų. Ir jie turi dalyvauti, kurdami e, grandinę, dalyvauti grandiniai, kurdami bendrą vertę. Ar jis, jie pirmieji ar paskutiniai, e, kad nebūtų atstumti ūkininkai iš jo darbo. Kitas dalykas, kas mums yra svarbu, kad mes galėtume E, rinkti esminę informaciją, kuri mums yra būtina apie gamybą, apie gamybos kiekius, apie kainas, apie, apie kaštus. Mes norime, kad tokioms organizacijoms Europa turėtų teikti pagalbą, kad mes galėtume taikyti naujus projektus. Šis darbas remiasi dviem metodais, jos vienas kitą papildo. Ir jos kartais yra duomenų rinkimas ir ekonominių socialinių duomenų naudojimas. Tai turėtų būti nuolat atnaujinama ir tai yra darbas, darbo grupė, kurią, kuriam padeda įvairių profesijų atstovai ir maisto grandinės dalyviai ir žemės ūkio darbuotojai turėtų dirbti šitame darbe. Na, tai yra tiek, ką norėjau pasakyti ir dėkoju Jums. Vielen herzlichen Dank an die zwei. Dėkoju abiems referentams ir dabar mes, e, na, kolega De Castro jau atsisakė savo klausimą, tai tada perduodu žodį kolegijai Sander. Kollegin Sander, okay. will eine Frage stellen? Ja. ja. ja norite paklausti? Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems mūsų svečiams. Dėkuoju už informaciją, kurią pristatėte. Ačiū, kad kalbėjote taip aistringai. Mes e, taip pat labai atsidavę esame žemės ūkiui ir mes e, pripažįstame, kokį svarbų vaidmenį vaidina ūkininkai, e, užtikrinant mūsų maistą, taip pat galvojant apie ak aplinką ir iš tikrųjų negalime taikstyti su tuo užsipuldinėjimu ūkininku, kuris vis plinta Europoje. Šis klausimas yra labai platus ir mes kalbame apie valdymą rinkų, apie priekybą, apie kokybę, bendradarbiavimą taip pat. Tai svarbus dalykas bendradarbiavimą tarp ūkininkų ir e, konkurencijos teisę, krizių valdymą. Jūs kalbėjote e, apie tos dalykus ir e, per savo pasiūlymus ir apie įvairovę. Ir dėl komisijos pasiūlymo aš e, manau, kad mes žengėme teisingą linkmę jau kai kas buvo patvirtinta anksčiau ir galbūt reikėtų kažką e, pakeisti jūsų nuomonę, e, lyginant su tais jau patvirtintais dalykais. Dėkui, pirmininkė, aš norėčiau e, pristarti kolegijai Ansander dėl problemų, su kuriomis susiduria žemės ūkio sektorius, jūs labai ryštingai, aiškiai taip pat apie tai kalbėjote. Mes e, esantis čia taip pat suvokiame tas problemas ir mūsų e, atsakomybė yra e, reaguoti į išsakomas problemas ūkininkų, pavyzdžiui, pajamus, pajamų problemą spręsti. Ir jeigu kalbėsime apie bendrą rinkos organizavimą, mes turime uh, pašalinti visas kliūtis, tai, kas neleidžia organizuoti savo veiklos ūkinims taip, kad jie dirbtų veiksmingai, kad užsitikrintų papildomą pridėtinę vertę ir kad jie galėtų patenkinti piliečių poreikius. Mes mm, išklausėme kitų kalbėtojų, buvo kalbama apie kitas BŽUP pusės aspektus ir matome, kad mes neturėtume užverti durų sprendimams, galvodami apie ateitį, neužverti durų naujovėms, taip pat ir bendrosios, bendro rinkos organizavimo srityje. Dėkui. Dėkoju, kolega. Kolega Pit Bito, dėkui, dėkui abiems svečiams. Aš norėčiau pasakyti, ponai Galardu, kad mes e, sutinkame su tuo, ką jūs e, sakėte apie situaciją, tik nežinau, ar e, tokie pat mūsų atsakymai ieškant išeities. Jūs kalbėjote apie reglamentavimą rinkos, taip pat E, šiandien mes kalbame apie bendro rinkos organizavimo reglamentą ir ten yra numatyta tam tikros e, priemonės. E, jūs minėjote ir problemas kitas, papildomas, kuriomis susituria ūkininkai, pavyzdžiui, klimato kaita, prekybos karai ir panašiai. Ir mes turime galvoti, kaip organizuoti rinką, kurioje yra pardavinėjami žemės ūkio produktai. Mes taip pat turime, mm, jūs sakėte apie tai, kad atsiranda naujos e, ūkininkavimo formos, minėjote ekologinį ūkininkavimą, aš e, taip pat e, pritariu tam ir reikia, kad žemės ūkis reaguotų į vartotojų poreikius ir reikia bent reglamente atsižvelgti į skirtingas tam tikras sąlygas ūkininkų. Toliau tik nedaugiau kaip 30 sekundžių kalbėkite, prašom, kolega Bogovič. Dėkojam. Dėkojam kalbėtojams už šiuos aistringus pasisakymus. Jūs išsakėte juos tinkamu metu. Ir mūsų sektoriuje. E, kalbėjote apie teisingesnį pelno paskirstimą ir e, manote, kad e, mėliau ūkininkai rinktųsi kitas priemonės nei kad pagalba. Mes E, taip pat manome, kad teisingesnės turi būti e, išmokos, reiktų e, užtikrinti gyvūnų sveikatą ir panašiai. Mes turime įvairiausių ūkininkų tradicinių, ekologinių ir tam mums reikia skirtingų paskatų ir technologijų ir tinkamų pajamų. Dar, ūkininkai yra dalis problemos sprendimo, o ne pati problema. Dėkuoju, kolegė Agilera, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Labai džiaugiuosi, Pedro, kad galėjai pasisakyti čia ir taip ryštingai, kad kalbėjai apie e, sunkų darbą visų ūkininkų iš Andalūzijos. Tikrai labai gerai, kad pasakėjai. E, kolegos iš Envi komiteto. E, labai gerai, kad yra čia, jie mato realų pasaulį, žino, kad dabar gali matyti, kas vyksta ir tau iš tikrųjų labai dėkoju. Noriu pritarti dar tau dėl kai ko. Iš tikrųjų, e, aš e, noriu pasakyti, kad nustatytas e, alyvuogių aliejų e, nustatyta kaina 0,83 ir euro, tai yra tikrai pasityčiojimas. E, Pone Giler, dėkui pirmininkė, labai ačiū abiems svečiams. Rinkos organizavimas rodo, koks yra svarbus rinkos vaidmuo, bet pažiūrėkime, kas buvo su alyvuogių aliejaus krize. Ir Taip pat didelių problemų kelia privatus saugojimas. Mes turime pasisakyti už e, profesinės e, ūkininkų organizacijose, bet Ispanijoje nedaug ūkininkų dalyvauja tokiuose organizacijose. Ir aš noriu paklausti, ką Ispanijos ekspertas mano apie dvi priemonės, kurios e, turbūt bus pačios ambicingiausios naujoje bendroje žemės ūkio politikoje. Zaproponowana przez komisję. Pone pirmininkė, na, <clears throat> komisija siūlomas susijimas išmokų e, su e, rezultatais yra tinkamas žvilgsnis, tačiau reikia užtikrinti, kad būtų tinkamas lygus, kad pavyzdžiui e, būtų skiriamas 13 procentų ūkininkų ūkiams, kurie patekė į sunkia padėtį. Na, aš kalbėsiu apie tabako sektorių, nes nesąlygos yra labai skirtingos ir ar tai nebūtų protinga minėtiems e, reg reglamente e, sektoriams įtraukti ir rašyti šalia ir tabako e, sektorių, jeigu valstybė narė mato, kad yra šitas, šitas rytis yra patekusi į sunkia padėtį ir konkurencijos sąlygos nėra vienodos. Mhm. Kolega Būda. Dėkui, pirmininkė, aš norėčiau paklausti abiejų ūkininkų apie žaliavų perdirbimą ūkiuose. Ar tai turėtų labiau būti matoma rinkoje ir ką mes turėtume daryti? Jūsų nuomonė, kolega Hoisling. Pone Guliarai, jūs sakėte, kad Ehm, jūs kaip Kopako čia, čia atvykote ir sakote, kad reikia atsisakyti cukraus e, rinkos ir e, turime eiti į e, pasaulio rinką. Ir dabar atvykote, sako, atvykę sakote, kad mm, mes esame dalis dėrybų ir jūs norite, kad Europa būtų visoko priekyje. Ir e, dėl GMO jūs jų nenorite? Ja, wir wissen ja, dass klein. Kolegė Veiner, e, mes žinome, kad e, smulkiems ūkininkams yra sunku ir jų yra daug visose kaimo vietovėse. Ar Jie dabar tapo žemės ūkio e, industrijos e, įkaitais. Ir e, mes patys dabar turime kokybės standartus. Mes manome, kad kiekvienas ūkininkas, jeigu mes manome, kad kiekvienas ūkininkas turi pramaitinti tik tai savo šeimą ir savo regioną, tai mes žengėme žingsnį atgal. Dėkoju, pirmininkė, labai greitai. Na, vėlgi yra mechanizmas, kuris siekia veikti rinkos sunkumus su kuriais susiduria su ūkininkai. Na, norėtume greitai komisijos atsakymo apie Amerikos sankcijas ir apie skatinimo mechanizmą. Tai mes manome, kad tai būtų galima padaryti per 3-4 mėnesius. Ar tai būtų galima numatyti įvesti e, teisinės normas automatiškai, kad būtų taikomas mechanizmas padėti ūkininkams kurie, susiję, kurie patiria rinkos sunkumų. Ir toliau Lisabono sutartis dėl, mm, dėl, dėl konvergencijos, na, yra kalbama apie tai, ar galime pateikti, pakeisti medaus direktyvą ir kad tai būtų galima įtraukti. Ir dabar yra BŽOP, bet viskas turi būti nuoseklu. Dėkoju, baigėme klausimų raundą ir dabar e, dėja galiu duoti jums tik tais po porą minučių atsakyti, o visą kitą jūs galėsite įsiaiškinti dvišalių pagrindų. Dėkui pirmininkė, labai ačiū visiems, kurie patikėms klausimus. Pone Sender. Iš tikrųjų, sutinkame su tuo, reikia kelti 18 e, ir 19 straipsnius pasiūlymų, nes mūsų nuomonė yra pavojingi, juos reikia pakeisti. Ir taip pat e, būtume patenkinti, jeigu bus pakeista dar. E, buvo pateiktas klausimas apie tai, kad apie sveikatos krizės. Apie reglamentavimą mes sutinkame su tuo, bet reikia mums ir e, prekybos e, sutarčių, reikia atpusiškumo principo, nes mes turime vienas priemonės, kiti, kitas priemonės. Ir aš sakiau, galima padaryti e, daugiau su mažiau. Mes jau su šia reforma daug ko pasiekame, galime daugiau e, žalinimo priemonių, bet negalime daug daugiau padaryti, jeigu turėsime mažiau e, biudžeto Ir taip pat sutinku su klausimu dėl apie pajamas, bet jau 25 e, metai e, kviečių kaina tie galioja ir 40 procentų dabar, pavyzdžiui, už e, saulėgražų aliejų mokama mažiau. Aš jau apie dvi, daugiau negu 20 metų esu ūkininkas ir matau, kaip mažėja kainas. Jeigu taip bus ir toliau, mes išnyksime, nes rinka yra e, globali, bet reikia, kaip jūs sakėte, kažkokių taisyklių, nes, nes negaujame pajamų. Pone Agilė, labai ačiū Jums už e, paramą. Tikiuosi, kad uh, E, dabar e, bus kažkas pasiekta, nes e, kaip ką tik tu bičiulė pasakėjai, ta kaina už alyvogių aliejų yra tikrai pasityčiajimas ir negalime mes išlikti su tuo dėl nikotino. Aš neturiu ką daug pasakyti, reaguodamas jūsų klausimą apie tai. Ir dar noriu pasakyti, kad mes, mūsų uh, funkcija, mūsų pareiga yra išmaitinti žmonės, bet mes ir savo šeimas turime išmaitinti. Aš, pavyzdžiui, uh, Uh, noriu pasakyti, kad man sunku išgyventi, bet ir mes taip pat turime Afriką išmaitinti, kiek ten uh, tuoj gyvens daugiau negu milijardas gyventojų. Nigerijoje kiek gyventojų gyvena. Uh, E, arba mes išmaitinkime tuos visus gyventojus, arba mums tikrai kils labai rimtų problemų. Dėkoju. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Bitu. Jūs e, siūlote iš tikrųjų, <clears throat> kad e, įvairios profesijos būtų integruotos į BŽVP ir mes norėtume tokios priemonės, nes pavyzdžiui, ekologinis žemės ūkis neatlaiko konkurencijos rinkoje, nes matome, kad tai yra sektorius, kuris vystosi ir yra augimas. Mes turim taikyti ir ne vien tik tai tradicinius supirkimo metodus, kurie stumia ūkininkus į nepalankę padėtį, bet reikėtų e, visų pirma leisti mums teikti paramą ir ginti darbą, įvairių profesijų darbą mūsų regione, nes mes galime sukurti konkurencingą ūkį, jeigu kiekvienas grandinės dalis, kiekviena grandinės dalis galėtų išgyventi. Ir ar įmanoma, kad teisiškai mes galėtume saugoti ir apriboti minimumą, kad mūsų mm, darbas būtų atlygintas. Taigi, prašau, e, parlamento nariai, mąstykit šitą kryptimį. Herzlichen Dank. Dėkuoju. Aš e, norėčiau paklausti e, vertėjų, ar nieko baisaus, jeigu mes e, penkias minutės už, užvilk, užvilkinsime mūsų posėdžio laiką, nes 30 minučių pertraukų buvom padarę. Ich hoffe, ich sehe das mal, dass das möglich ist. Wunderbar, dann kommen wir jetzt. Aš matau, kad galima bus dirbti iki 18.35. Taigi, uh, Dabar regionų komiteto ataskaita, trumpas e, pristatymas. Euh, dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad pakvietėte mane jūsų posėdį ir kad galėčiau pristatyti regionus rekomendacijas regionų komiteto. Ir joms pritarė mūsų asamblėjos didžioji dauguma, kai dėl e, temų aš turiu pasakyti, kad Na, aš susipažinau su mm, tomis rekomendacijomis, tai yra dokumento dalis, kuris jums buvo išdalintas ir pasakysiu, pasisakysiu apie esmę. Mes rekomenduojame, kad būtų e, tiesiog neišmokų vidinė konvergencija kiekvienoj valstybei nariai nuo iki 26 metų ir taip pat išorės konvergencija tarp valstybių narių iki 27 metų. Toliau e, dėl viešosios paramos mes e, pritarėme E, išmokų viršutinės ribos nustatymai, kad tai atitiktų 50 procentų kaštų. Kai dėl paramos mažiems ūkiams, tai mes manome, kad turėtų būti privaloma valstybėms narėms, kad būtų išlaikyta 30 procentų išmokų pagal pirmą ramstį. Taip pat būtų galimybė perkelti fondus iš žemės ūkio plėtros į pirmą ramstį. Tai yra numatyta e, tai, kas matyt antram ramsi, negali būti pakeista. Toliau dėl bendrų žemės ūkio rinkos rizika yra e, pritraukti per daug žemės ūkio plėtros fondų. Ir aš ypač norėčiau pabrėžti aplinkosaugos momentą. Ir e, ataskaitoje dešimt. E, mm, anksčiau paskatoje yra pasakyta, kad nėra ilgalaikės vizijos žemės ūkiai. Ir komisijai nėra, komisijos dokumente trūksta iškumo ir sunku patikrinti, kad e, nacionaliniai strateginiai planai užtikrina e, aplinkosaugos ambicijas ir mes tam pritarėme ir dėl to regionų komitetas nori, kad 30 procentų pirmojo ramščio e, lėšų būtų skirtos Europos rezultatams iki 26 metų, kad turėtų būti numatyti aiškus strateginiai planai ir turėtų būti sumažinta 30 procentų ŠSD, kurie sukelia žemės ūkis valstybėse narėse. Toliau e, e, iki 27 metų bent jau 30 procentų turėtų būti skirta ekologiniai gamybai, taip pat 30 e, procentų sumažinti pesticidų naudojimą iki dešimtų metų taip pat e, nitratų direktyva e, turėtų būti įgyvendinama ir neturėtų būti taikoma jokių išimčių. Ir šitas, e, šitas pasiūlymas taip pat siekia apriboti konkurencijos iškraipimą tarp valstybių narių ir mm, Tai bus galim padaryti netgi jeigu būtų taikoma 27 bendros e, nu, nacionalinės žemės ūkio politikos. E, turėtų būti ištintas pakankamas tankstumas, kad valstybės e, narės darytų viską ir užimtų savo rinkos dydį. Mes taip pat norėtume, kad būtų iš tos e, tikslus įtraukta du dalykai turėtų būti mažinamas gyvulių skaičius ir taip pat sumažinti gyvulių tankumą ūkiuose ir mm, taip pat mes siūlome, kad investicijoms turėtų, mm, kurios e, užima antrąją mm, ramščio dalį, kad jos apsižvelgtų į aplinkos reikalavimus, čia aš e, noriu pasakyti, kad vietos ir regiono valdžia yra susirūpinusi valdysena ir tai, kaip bus įgyventinama bendroji žemės ūkio politika. Mm. Parlamento tyrimė yra pabrėžta, kad reikia laikytis, visiškai laikytis konkurencijos paskirstimą kiekvienoje valstybė narė ir komisija siūlo e, pakrecionalizavimą. O tai padės Tai reiškia, kad reikia naujo žemės ūkio vystimo plano pritaikyti kiekvienai vietoviai. Naujasis mm, dokumentas apie planus taip pat kalba apie BŽP racionalizavimą, ne nacionalizavimą pasitaiso kalbėtojas ir turėtų būti aiškus tikslai, e, kaip bus kuriamas darbo vietos šitame sektoriuje, Taip pat e, užtikrinamas ir decentralizacija tam, kad būtų įgyventinamas kaimo plėtros programos. Baigsiu klausimu, kuris dabar yra degantis klausimas. Žemės ūkio sektorius ES e, yra susilpintas dėl to, kad yra prioritetas eksportavimui ir importui. Ir reikia, kad mūsų žemės ūkio politika atsižvelgtų į aplinką ir taip pat kad tarptautinė priekyba būtų pasakyti savo vietą. Dėl to mes norime, kad ir importuotojai, ir eksportuotojai dirbtų kartu ir taip pat turi būti pakeistos tarptautinės priekybos taisyklės. Labai ačiū. E, labai trumpai norėčiau suteikti žodį komisijai e, Per tris minutės tikiuosi, jūs galėsite viską pakomentuoti, kaip šiandien po pietų jau girdėjome. Dėkui, pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį, kad ir trumpam laikui. Pirmiausia, tiesioginės išmokos. Aš noriu priminti Jums, kad e, sutartis ES pareigoja užtikrinti ūkininkams deramą gyvenimo lygį. Jeigu pažįsime skaičius, tai kol kas to nepasiekėme. Uh, 40 procentų ūkininkų pajamų e, yra iš e, tiesioginės pajamos nesusijusios su kaimo plėtos priemonėmis. Ir pajamų lygis e, ūkiuose yra maždaug pusė kitų sektorių lygių. Taigi įsivaizduojate, kokio masto yra iššūkiai bet taip pat noriu pasakyti, kad skaičiai labai skiriasi valstybėse narėse, pavyzdžiui, Niderlanduose priklausomybė nuo tiesioginių išmokų, kurios žemesnė negu e, Suomijoje ar mano šalyje Vokietijoje ir komisija siūlo tam tikras priemonės siemas su tiesioginėmis išmokomis ir valstybės narės galės, pavyzdžiui, jeigu pamatys, kad jeigu pajamų stabilizavimo funkcijos tiek nereikia jų šaliai, jos galės uh, skirti mažiau tiesioginių išmokų uh, ir daugiau ekologiniams e, schemoms skirti, ar ten, kur, e, o ten, kur stabilizavimo poreikiai dėli, tai gal tiesioginės išmokos bus didesnės lyginant su ta ekologinė schema. E, profesorius Grytė minėjo 80-20, ta proporcija 80 procentų lėšų keliauja 20 procentų e, ūkininkų, bet yra ir kitas būdas žiūrėti, tai jeigu pažįsime šeimų ūkius e, profesionus, pavyzdžiui, 250 hektarių iki tiek, daugiau negu 75 procentai, daugiau negu 3 ketvirčiai lėšų skiriama būtent tokioms, tokiems šeimų ūkiams ir mažiau negu ketvirtis tiesioginių pajamų skiriama didelėms pramoninėms, didelėms pramoninėms ūkiams. Antras pastebėjimas viskas, kas susijęs su nauju rezultatų modeliu ir laikymasis reikalavimų lyginant su rezultatais, veiklos rezultatais. Apie tai kalbėjo ponas Žiau Pačeko, bet aš noriu pasakyti, kad mes labai aišku vaidmenį numatome santykiai tarp ūkininkų ir nacionalinės institucijos pagrįsta reikalavimų ar tinkamumo gyvendinimu, kurie išdėsti bus strakiniuose planuose, kad gautų lėšas, bet mums, valstybėms, mums E, tai nebus tiek aktualu, valstybės narės neturės apie tai e, informuoti komisijos, jos tik tai apie veiklos rezultatus mums praneš ir mes tokiu būdu laikysime sutarties nuostatų ir atsižvelgime tai e, tvirtindami išlaidas ir teikdami informaciją Europos parlamentui, kuris yra tvirtinanti uh, E, biudžeto vykdymo institucija. Ir tikrai norime patikri, patikinti, kad supaprastimas neapsunkins e, visko, neįvels dar didesnės painiavos, bet visiems bus lengviau taikyti naujus reikalavimus. Ponas Pačeko sakė, kad mes nenau, neturėtume naudoti poveikio rodiklių, e, kad nenaudosime bet tikrai naudosime, bet poveikio rodikliai gali būti vertinami tik po laikotarpio pabaigos ir tai siejama su prievalėmis komisija, o ne valstybėmis narėms. Ir dar paskutinis pastebėjimas Daug kas kalbėjo apie tai, kad reikia padidinti saugumo apsaugos priemonės, pavyzdžiui, intervencinės priemonės. Mes to nepalaikome, mes norime rinkos orientaciją, kaip ir dabartinėje BŽUP, išlaikyti. O jeigu mes sieksime patenkinti visus pasiūlymus reikalavimus, tai iš kur ateis lėšos? Pažiūrėkime, ką siūlo Suomija pirmininkaujantį. Uh, mes turime suprasti, kad lėšos turės ateiti iš kažkur, pavyzdžiui, iš kitų BŽUP e, dalių ir ūkininkai kiti nukentės. Mes turime kaip galima geriau, tikslingiau panaudoti lėšas ir labai atsargiai jas naudoti. Dėkoju komisijai ir visiems, kurie pasisakėte už pasirešimą ir už tai, kad dalyvavote šiame, šiuose klausimuose. Visi kolegos uždavė labai daug klausimų. Aš tikiuosi, kad kitą mėnesį, kai mes e, pasistengsime, e, bandysime parengti naują e, BŽUP dokumentą, tai tai mums padės. Ir dabar norime jūs pakviesti į metų pabaigos kokteilį. To have a cocktail together before the end of the year. Ir mes kartu visi neformaliai galime išgerti kokteilį metams baigiantis.